Iniziamo colleghi? Se non vi sono obiezioni. Gerbiami kolegos, jeigu pastabų nėra, norėčiau pasiūlyti patvirtinti darbo tvarkę ir dar pasveikinti susirinkusius į posėdį. Ir norėčiau pasakyti štai ką. Galite naudotis vertimo paslaugomis. Visos, vertimas į visas kalbas yra užtikrintas. Mūsų posėdis taip pat yra transliuojamas internetu. Ketvirta. Darbos reiks punktas sausio 31 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu pastabų nėra, iki, ir jeigu jų nebus iki posėdžių pabaigos, laikysime protokolą patvirtintų. Pradėsime nuo penktojo darbo tvarkės klausimo – bendroji sąjungos aplinkos saugos veiksmų programa iki 2020 metų. Gerai gyventi pagal mūsų planetos išgalės. Nostra relatrice per parere Daciana Octavia Sarbo è presente. Nuomonės pranešėja yra ponia Sarbo. Aptarsime jos nuomonės projektą. Tad yra kalbama apie aplinkos saugos veiksmų planą. Tai yra jau septintoji veiksmų programa nuo 73 metų. Kompetitingas komitetas šio klausimu yra aplinkos saugos komitetas. Ir mes turėsime pateikti nuomonę ir suteiksiu žodį kolegijai, paskui vyks diskusijos. Pakeitimus bus galima teikti iki rytojaus kovo 5 dienos 12 valandos. Patvirtinsime šitą nuomonę komitete kovo 18-19 dienomis. O šiek tiek vėliau balsuos Envi komitetas. Prašom, kažkokie žodis. Mulțumesc. Aș dori să vă prezint astăzi proiectul meu de aviz uh, privind subiectul anunțat. Noul Labą dieną, aš norėčiau pristatyti Jums šį dokumentą. Naujojo Europos komisijos darbo programoje yra pateikti tikslai ir priemonės skirtos tam, kad mes geriau galėtume tausoti sąjungos gamtinį kapitalą. Be to, visos šios priemonės taip pat turėtų padėti mums geriau rūpintis e, visuomenės sveikata. Žemės ūkio sektorėje mes susidurime su įvairiais iššūkiais. Pavyzdžiui, žinome, kad maisto pasaulyje, pasaulyje maisto poreikis pasaulyje nuotos auga, be to didėja skurdo pasaulyje pirmiausia dėl besikeičiančio klimato Žemės ūkio sektorijoje išskiriamos e, išlakos sudaro daugiau nei 9 procentus visų e, išmetalų. Miškininkystė ir žemės ūkis vaidina labai svarbu vaidmenį aplinkosaugoje ir žinome, kad pasinaudodami šiais dviem sektoriais galime arba geriau e, sugaudyti CO2 dujas ir galime taip pat prisidėti prie jų regeneracijos. Moksliniai tyrimai žemės ūkio srityje yra labai svarbu, nes gali padėti, jau gali padėti mums mažinti tie du išmetimus ir prisitaikyti prie besikeičiančio klimato. Žemės ūkio našumas turėtų padidėti, o tuo tarpu e, tam turimų išteklių turėsime ateityje vis mažiau. Todėl turime racionaliai naudoti visus turimus išteklius ir pirmiausia turime vengti bet kokio švaistimo, ypač maisto produktų švaistimo. Daugiau dėmesio turime skirti bitėms ir, ir apdulkinimo procesui. Bendroji žemės ūkio politika turėtų būti sudaryta taip, kad ūkininkams būtų atlyginama už uh, aplinkai naudingą veiklą. Savo komitete mes nekartą esame kalbėję apie sejomainą ir apie tai, jog būtina uh, taip pat kurti nu, ilgalaikės uh, ganyklas, nes visos šios priemonės yra labai naudingos. Bet mūsų aplinkai. Tvarus žemės ūkis, e, tvarus ūkininkavimas, o tai yra ekologiškas ūkininkavimas, e, yra tas rytis, kurią turime labiau remti, kadangi toks ūkininkavimas e, tausoja mūsų gamtinę aplinką. Be to turėtume stengtis užtikrinti, kad tiekimo tinklas, tiekimo grandinė būtų kuo trumpesnė. Tai būtų naudinga ir vartotojams. Nes e, vartotojai galėtų tikėtis gauti aukštesnės kokybės produkciją už geresnę kainą. Labai svarbu yra remti smulkius ūkininkus, kadangi žinome, jog smulkus ūkininkai e, yra mūsų turtas. Dėkoju už jūsų dėmesį, dėkoju taip pat visiems, kas prisidėjo prie šio dokumento rengimo ir be abejo, man bus labai įdomu išklausyti kolegų pastabų ir taip pat nekantrai lauksiu jūsų pakeitimų. Molto bene, grazie Daciana, iniziamo il dibattito. Dėkoju. Ačiū kolegai už įžangą, turime tris kolegas, kurie nori kalbėti. Paskui kolega Polsen, paskui ponė Klas, ponė Polsen, žodis jums. Dėkoju. Manau, kad ta aplinkosaugos programa, kurią siūlo komisija, yra tas dokumentas, kur kalbam apie ypatingą žemės ūkio ir miškininkistės vaidmenį. Ar mes turime laikyti, kad čia sektoriuje yra problemų sprendimų dalis? Be abejo, bus pateikta eilė pakeitimų, aš pati ketinu jų teikti. Tai reikėtų aiškiai pasakyti, kad tai yra labai glaudus ryšys tarp žemės ūkio ir aplinkosaugos. Jeigu mes kalbame apie visuomenės vystimosi ciklą, tai turime pirmiausia išsiaiškinti, kaip galime auginti maistą tam tikrose žemės plotuose ir kaip užtikrinti, kad paskui uh, tas žemės būtų tinkamai naudojamas ir kad produktai grįžtų į ją. Mes perdirbdami produktus turėtume siekti, kad būtų naudojama kuo mažiau cheminių produktų. Mums reikia daugiau europinio lygio mokslo tyrimų, kad galėtume išsiaiškinti, kaip užtikrinti tą natūralų ciklą, kurį atrodo esame pamiršę pastaraisiais metais. Dar vienas svarbus dalykas, kurį norėjau paminėti, yra miškininkystė. Mes į miškininkystę žiūrime labai orga, urbanizuotų žvilgsnių. Turime nepamiršti CO2 užmetalų mažinimo. Žinome, šį dalyką. Mes nuolatos pamirštame, kad miškai labai svarbus. Nes tai yra atsinaujinantis energijos šaltinis. Įsivaizduokime, jeigu, dev, jeigu 12 milijardų žmonių netrukus gyvens Žemėje, tai mums reikės daugiau e, žymiai maisto, 70 procentų daugiau maisto negu dabar. Ir aš manau, kad e, tai yra akivaizdu kad miškai yra vienas iš svarbiausių mūsų išteklių. Miškai yra šitas daugiau negu tik mediena ir popierius. Ir iki balsavimo dar norėčiau paraginti atsižvelgti į tuos pasiūlymus, kuriuos pateiksiu. Nes, kaip sakiau, turi egzistuoti tam tikras ciklas, turi egzistuoti taigus sambuvis tarp miesto ir kaimo vietovių, o miškai yra visiems svarbus dalykas. Tai nėra tik kultūrinis turtas kažkoks ar gamtinis turtas, tai yra tas išteklius, kuris yra labai svarbus mūsų visų ateičiai. Mums reikia daugiau atsinaujinančių žaliavų, netoksiškų, nenodingų žaliavų. Mes E, daugelį dalykų gaminame iš naftos, tačiau daug ką tuos pačius produktus galėtume gaminti pasitelkdami miškininkystę. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Poniai Klas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai. Aplinkos saugos programa, be kita ko, yra susijusi ir su žemės ūkiu. Tai yra apimama daugybės ryčių Pone Paulsen kalbėjo apie miestiečių turimą požiūrį. Galėtume iškelti klausimą ir kitaip. Norėčiau pareikšti porą kritikos žodžių komisijai, kuri pateikė šią aplinkosaugos programą. Yra tam tikros neigiamos konotacijos joje. Ir Tai nėra visiškai teisingai pagrįsta. Tikslus iškelti yra būtina, tačiau reikia taip pat ir numatyti, o kaip tie tikslai bus pasiekti. Tai yra politikams tenkantis vaidmuo. Galima būtų kelti klausimą, ar reikėtų jau nuspręsti, kokiu keliu sieksime tų savo tikslų, arba galbūt reikėtų numatyti tam tikrą lankstumą tiems atvejams, jeigu tektų atsižvelgti į susiklošiusias konkrečias aplinkybės ar į sukauptą patirtį. Mes čia kalbame apie septintąją veiksmų programą. Europos komisija sako, kad daug ką reikėtų pagerinti valstybėse narėse. Reikėtų, kad būtų intensyvinta priežiūra, kaip įgyvendinami teisės aktai. Reikėtų galbūt ne tiek apibriežti naujus tikslus, reikėtų pasižiūrėti, kaip yra gyvendinami tie tikslai, dėl kurio buvo susitarta. Būtina užtikrinti, kad mūsų numatyti tikslai būtų įgyvendintini apskritai. Nereikėtų viską žiūrėti tik neigiamai, būtina matyti ir teigiamas tendencijas. Reikėtų peržiūrėti to teksto bendrą toną. Jeigu į viską žvelgsime tik pro juodus sakinius, tai be abejo turėtume iškelti klausimą, ką per pasausių 20 metų šios rytyje davė Europa, kas jai pavyko. Tačiau juk netaip sukelsime žmonių entuzijazmą turbūt aplinkos saugos klausimais. Taip pat turime pažiūrėti, kas pavyko nuveikti, jeigu tebe lieka problemų dėl to, kaip įgyvendinami teisės aktai, pavyzdžiui, kad, van, kad, kad, kad ir dėl vandens direktyvos. Dažnai kaltė dėl jos prasto įgyvendinimo tenka ne Europos Sąjungai, o būtent valstybėms narėms, todėl kad jos nesugebėjo tinkamai tos direktyvos įgyvendinti. Turime ir direktyvą direktyvų ir kitais klausimais. Europos komisija, pavyzdžiui, nuolatos sugrįžta prie gyventinimo klausimo. Aš ir norėjau pasakyti, kad žemių apsaugai, e, dirbožėmių apsaugai turime visą eilę dokumentą. Iškastinės pramonės atliekos irgi egzistuoja kaip viena iš direktyvų ir direktyvų yra oras ir vanduo. Yra tokie dalykai, kurie yra, kur pastovų mažiau, dirbožėmės yra kažkas pastovaus, labiau apčiuopiamo. Ir čia už teisės aktų gyvendinimą pirmiausia atsakingos yra valstybės narys, ne Europos Sąjunga. Maisto produktų švaistimas. Irgi yra paminėti, paminėtas pranešime. Be abejo, tai yra ekologinių požiūrių nieko nepagristas dalykas ir čia reikia ieškoti labai rimtų sprendimų, čia įsičiai sutvarkyti. Būtina, kad vyktų viešos diskusijos ir kad būtų laikomasi koordinuoto požiūrio siekiant užtikrinti maisto grandinės efektyvumą ir siekiant pagerinti visoje grandinėje. Turėtume pasiekti efektyvesnių priemonių. Turime padaryti viską, kad būtų pagaminama pakankamai maisto žmonėms. Galima pasistengti tam tikrus ciklus trumpinti. Regioninis maisto gaminimas ar, ar pardavimas turėtų būti tas sprendimas, kuris turėtų būti tinkamai apsvarstytas ir galbūt įgyvendintas. Mes galime sakyti, kad laikas yra veikti ir kad daug ką galime šios rytyje padaryti. Jeigu pažvelgtume, kas vyksta mano šalyje, nuo 1990-ųjų tektų pasakyti, kad mes sumažinome CO2 iš metalų kiekį 18 procentų nuo 1990 metų e, žemės ūkio srityje 20 procentų sumažome nitratų kiekį. Taigi vyksta tam tikri konkretūs dalykai siekiant situaciją gerinti ir man atrodo, kad savo pranešime turėtume tai paminėti. Ačiū. Oui, merci, le, le qui... Dėkoju, ponė pirmininkė, pranešimo projekte yra keliamas iššūkis žemės ūkiui būtina pasauliniu mastu gaminti daugiau maisto, kad būtų galima geriau užtikrinti maisto e, pakankamumo pasaulyje vis didesniam žmonių skaičiu, taip pat metu tinkama, ger, būtina tinkamai saugoti aplinką. Gaminti reikia daugiau, bet geriau. Pone Sarbu mums sako, dėkoju už pranešimą, kad žemės ūkis gali suvaidinti teigiamą vaidmenį mažinant klimato kaitą. Pritariu tam. E, mes žinome, kad žemė yra tas dalykas, kur galima saugoti e, CO2, o fotosintezė padeda CO2 suvartoti augalų pagalba. E, būtina atlikti mokslinius tyrimus, ieškoti inovacijų šioje srityje. Galiu tik pritarti kolegiai. E, BŽUP reformoje siekiama įdėkti žalinimo politiką, siekiama skatinti tokią praktiką, kuri būtų palanki aplinkosaugai. E, būtina užkirsti kelią, kaip jau mes sakėme, švaistimui. Pritariu pranešėjo siūlymams, tačiau manau, kad tie siūlymai, komisijos siūlymai neatspindi to, ką siūlė Europos parlamentas, tai kad parengimą į darbą. Liofol pranešime dėl žemės ūkio ir klimato šilimo e, norėčiau paminėti ir Brian pranešimą dėl politikos, bendrosios žemės ūkio politikos po 2000 13 metų. Norėčiau pasakyti, kad žemės ūkis dabar toks, koks egzistuoja nuo antro pasaulinio karo laikų, turi keistis, jo nebegalima praktikuoti tokio kaip iki dabar. Trūksta kai kurių išteklių, pavyzdžiui, fosforo, iškastinė energija e, irgi tampa retesnių dalykų, o iškastiniai ištekliai tampa vis brangesniais. E, atsiranda vis brangesnių molekulių, kuris gaminti ten, kurias atrasti, surasti yra vis sudėtingiau. E, Prastė dirbožėmio kokybė, bioįvairovė reikšmingai mažėja. Tad būtina keisti ne šiaip vieną kitą egzistuojančią praktiką, būtina keisti patį gamybos modelį. Ir čia teks pasirinkti. Be abejo, reikės rinkti sisteminį požiūrį, kuris padėtų išspręsti dirbožio apsaugos problemą, vandens išteklių apsaugos problemą ir įvairovės praradimo problemą. Tam reikės investicijų į ekologiją ir agronomiją. E, bus kalbama apie tokį dalyką kaip e, ekologiškai intensyvus žemės ūkis. E, nes kalbame čia apie labai reikšmingus pasikeitimus. Našumas turi labiau remtis e, gamtiniu funkcionalumu, o ne cheminiais kažkokiais e, elementais. Aš kalbėjau apie azotą, apie kai kurius kitus cheminius elementus, e, tačiau norėčiau pasakyti, kad šitie dalykai yra susiję ne tik su e, ekologiniu žemės ūkiu ar integruotu žemės ūkiu, tai taip pat yra susiję su E, tokio žemės ūkių, kuris yra nu, kažkas tarpinio, tarp įprastinio žemės ūkio ir ekologinio žemės ūkio. Tuo naujo tipo žemės ūkio privalumas yra tas, kad tas žemės ūkis yra tvarus, kadangi siekiama ekonominės spartos, ekonominio našumo ir taip pat e, siekiama saugoti gamtą. E, BŽUP reforma turi padėti įvykdyti tą technologinį virsmą ir turi padėti pereiti prie to naujo tipo žemės ūkio, kuris apimtų visą eilę praktikų. Tas virsmas turi vykti po truputėlį, bet to kryptim žengti būtina jau dabar, laiko dar yra. Tai būtų globalus požiūris į dirbožėmio ir vandens apsaugos klausimą, į bioįvairovės iškilimo klausimą ir kovos su tarša klausimą. Naujas žemės ūkis turėtų padėti atrasti naujų rinkų, turi būti sukurta naujų darbo vietų. E, būtina kad būtų labiau dėgiama taip vadinama žalioji chemija. Būtent tokio tipo žemės, ūkį, tokio tipo žemės ūkis atitinka dabar iškilačius uždavinius. Būtent dėl to BŽUP reforma e, turi būti gyveninta, tai yra būtina. Būtent dėl to reikia, kad būtų nesuojama į inovacijas, kaip siūloma e, Europos partnerystės iniciatyvoje antrajame ramstyje. Būtina investuoti į mokslo tyrimus, daugiau investuoti tam, kad būtų užtikrintas geresnis tvarumas. Ir kaip yra pasakyta tarybos užsintajame reglamente, būtina peržiūrėti visų turimas žinias ir turimą informaciją. Dėkoju. Grazie Erik, Elisabeth Kostinger, poi Martin Osling. Elisabeth. Ja, vielen Dank, Herr, Herr Vorsitzende. Uh, äh, und Elisabeth Kostinger. Noriu padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimą. kolegos, kurie jau kalbėjo, išsakė ir, ir kritikos, bet ir pagiros žodžių. Pavyzdžiui, maisto švaistimas yra spręstinas klausimas, tad džiugu, kad yra dėmesys skiriama šiam klausimui Europos lygmeniu manau, e, pranešimo bendras tonas yra gana neigiamas, ypač kalbant apie žemės ūkį ir miškininkystę. O tai, manau, yra negeras požiūris, kaip ponia Polsin pasakė. Ūkininkavimas yra sprendimo, o ne problemos dalis daugelie valstybių narių. E, matėme, kad aplinkosauginės ūkininkavimo programos leidžia užsitikrinti situacijos pagerėjimą. Ir šiame pranešime, aš manau, nepakankamai tai atspindėta. Yra paminėti žaliai pasiūlymai, žalinimo pasiūlymai, pasiūlymai žup reformos kontekste, tai yra svarbu, bet lygiai taip pat svarbu yra paminėti, kad kai kurioms valstybėms narėms tokios iniciatyvos būtų žingsnis atgal, nes iš esmės jau yra praeitie kai kuriuose valstybėse narėse daug daugiau nuveikta toje srityje. Be to aš galvoju, kad paskatos yra daug geriau nei sankcijos. Manau, aplinkos sauginės priemonės yra daug plačiau gyveninamos būtent žemės ūkio srityje, daug plačiau nei bet kurioje kitoje srityje. Klimato kaita yra labai svarbi sritis ir, man atrodo, nepakankamai dėmesio yra skirta mm, tam faktui, kad nepakankamai kitos valstybės ar tautinių lygmenių dirba mažinant CO2 išlakas. Tai praeitie mes stengiamės dirbti, kad ir vieni, tačiau tai netinkamas sprendimas dabar, nes negalime vieni dirbti visame pasaulyje, vien tik Europa negali žengti į priekį šioje srityje. Dabar kalbant apie priekybos klausimus, taip mes dalyvaujame dėrybose su trečiosiomis šalimis ir aš manau, kad aplinkosauginiai klausimai gali būti įtvirtinti mūsų susitarimuose su trečiosiomis šalimis. Ir, ir šioje srityje, manau, tikrai dar daug ko galima pasiekti. Dar vienas svarbus dalykas tai yra ES miškininkystės politikos peržiūra ES lygmenių. Man atrodo, žūp neturėtų kenkti e, miškininkistės reformai, nes darbai turi vykti e, dviem frontais, tačiau, kai darbai vyksta lygiagrečiai, būtina užtikrinti, kad po to galutinis rezultatas nesikirstų tarpusavėje. Taip pat, manau, yra labai svarbu, kad uh, miškininkystė ir ūkininkavimas turėtų būti vertinami pozityviai, kadangi jie leidžia užtikrinti gerą gyvenamą aplinką ir um, tvarumą. Yra daug valstybių, kuriuose produktivumas nekelia problemų. Problemas kelia iš tikrųjų uh, bestaikis išteklių panaudojimas ir biologinės įvairovės praradimas. Ir tai turėtų būti akcentuojama šiame pranešime. Ai, labai džiaugsiuosi, jeigu pranešė galės atsižvelgti mano pasiūlymus. Smarty. Ačiū, Martin Hosnin ir paskui vėl Marytė. Ačiū. Yra šio komiteto narių, kurie žemės ūkį vertina visuomet tik pozityviai ir galvoja, kad tai yra tik sprendimo, o ne problemos dalis. Aišku, svarbu yra vis tik tai prisiminti, kad kartai žemės ūkis yra ir problemos dalis. Tad aš sveikinu pranešėją, kuri išryškina ir tą pusę. Ir um, pažvelgia plačiau nei kas buvo pateikta pirminėme pasiūlyme. Toliau dėl, pavyzdžiui, baltymų importo. Dažnai šis klausimas nėra plačiai aptariamas diskusijose, tačiau tai yra labai rimta problema mūsų Europos žemės ūkiui, nes reikia nuspręsti, kiek mums reikia to importo, kad mūsų žemės ūkis išliktų gyvybingas. Aš džiaugiuosi, kad jūs šį klausimą iškėlėte ir, ir galiu tikrai tik paremti jūsų mintis, nes nėra gerai, jeigu tik kalbame apie pozityvius žemės ūkio poveikio aplinkai aspektus ir pamirštame neigiamus dalykus dėl tiekimo grandinės sutrumpinimo tyrimo. Taip, tai reikia turėti omenyje ir ypač, kai kalb, dabar, kai uh, kalbame apie arklienos tą skandalą, tai rimtai reikia kelti tą klausimą, ar žemės ūkis yra sprendimo ar problemos dalis. Toliau, kad kai vis daugiau yra mm, pramoninė, pramoninis mastas vystoma žemės ūkija, iš tikrųjų turime kalbėti apie tai, bet to nepamiršti ir maisto švaistimo problematikos. Kai kas sako, kad žemės ūkis gamina vis daugiau ir daugiau, tam tikrą dalimi tai yra tiesa, tačiau tai dar nereiškia, kad būtinai turime visur plėsti um, pramoninius procesus. Aš sakyčiau, kad reikia galvoti apie aplinką tausojančius ūkininkavimo būdus. Uh, kad ūkininkavimas būtų efektyvesnis, bet tuo pačiu išsaugotų aplinką. aplinką. Ir e, iš tikrųjų, jeigu 50 procentų maisto nukeliauja ne į lėkštes, o į šiukšlių dėžės, tai yra kažkas blogai su sistema. Reikia galvoti apie sistemos efektyvumą ir išteklių tausojimą. Ir dar vienas dalykas, jūs kalbėjote apie dirbožėvio apsaugą kolega prieš tai sakė, kad nereikėtų europinių lygmenių spręsti tokių klausimų, bet aš galvoju, kad dirbožėmio klausimas yra ypatingai svarbus Europai, Europos žemės ūkiui. Uh, aišku, nacionalinis, regioninis lygmuo yra atsakingas už šių klausimų sprendimą, tačiau tai trukdo rasti europinį sprendimą, o jeigu nacionalių lygmenių nėra sprendimo, reikia pereiti prie europinio lygmens. Ir man atrodo, yra akivaizdu, kad ir vožėme klausimai turi būti sprendžiami ES lygmenių. Um, topic, this... Marian, aš manau, kad šis klausimas yra susijęs su. Uh, ekologiško ūkio e, klausimo, kurio beje mes rinksime pranešimą šiame komitete, todėl reikėtų elgtis nusekliai. Dabar norėčiau pakomentuoti kai kurios pakeitimus. Man labai įdomu, kad siūloma ir iš žodį intensyvus žemės ūkis pakeisti netvarių žemės ūkių. Bet yra kitų e, pasiūlymų pakeisti kai kurios žodžius, kai visiškai neaišku iš tikrųjų, koks yra skirtumas tarp tų dviejų, žo, e, tarp tų dviejų žodžių. Uh, Todėl aš manau, kad būtina, ieškant formuluošių, atsižvelgti į tai, kad e, intensyvus ar ekologiškas ar koks kitoks e, tai yra dalykai, kurie gali būti, tai, kurie patys savami nėra nei juodi, nei balti. Ką tik Matnė sakė, kad jeigu pusė maisto yra išmetama, uh, tuomet e, akivaizdu, jog kažkas netaip yra pačioje maisto e, tiekimo sistemoje. Taip, iš tikrųjų, gal maistas per nelik pigus maisto produktų tiekimo grandinė. Aš manau, kad netrukus e, šios grandinės dalyviai sureaguos į tai, kas visai nesnei įvyko. Aš kalbu apie krizę su, dėl arklienos ir galėtume paremti jų pastangas. Toliau, penktajame pakeitime kalbama apie tai, jog reikia daugiau dėmesio skirti ūkių modernizavimui, siekiant taikyti novatoriškus metodus ir technologijas. Na, aš galiu pasakyti, kad kad daugybė problemų žemės ūkios sektoriuje atsirado būtent dėl poreikio modernizuoti ūkius, tačiau mes nelabai gerai suprantame šios problemos esmę. Mums reikėtų daugiau bendrauti su ūkininkais ir padėti jiems susisiekti su mokslininkais, e, kadangi būtent e, jie kartu sutelkę jėgas galės surasti geriausius sprendimus. Štai ką norėjau šiuo klausimu pasakyti. Ir dar vienas žodis apie mokėjimą už visuom, visuomeniai naudingą produkciją. Aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti į tai, kiek mums maistas turėtų realiai kainuoti, nes iki šiol mes šį klausimą tikrai ignoravome. Toliau egzistuoja ryšys tarp gamintojų ir vartotojų ir kad šį ryšį reikėtų, čia stavį, kad reikėtų stiprinti, tai kalbame septyname pakeitime. Uh, Aš manau, kad reikia e, šviesti vartotojus ir jiems aiškinti, kad labai svarbu yra sužinoti, iš kur yra jūsų maistas. Ir todėl mes e, turėtume taip pat reikalauti, kad, kad ir stambieji maisto e, produktų priekeiviai įsigilintų į mūsų pastangas, nes nuo jų irgi labai daugas priklauso. Peter Jar, dėkoju tiems, kas pristatė šį dokumentą. Nelabai ką galiu pasakyti. Pirmoji pastaba. Iš esmės, norėčiau pakomentuoti diskusijos toną. Aš manau, kad žemės ūkis turėtų būti esamų problemų sprendimas, o ne, negalime žemės ūkio suvokti kaip problemos, kaip to, tokios. Ir akivaizdu, kad su šiandienos iššūkiais galėsime susidoroti tik tuo metu, jeigu gerai bendradarbiausime su ūkininkais. Aš esu iš Vokietijos šalies, kurioje Ilgą laiką nebuvo matomo ryšio tarp žemės ūkio ir aplinkosaugos, tačiau nuo paskutinio praeito šimtmečių, dešimtmečių daug kas pasikeitė ir šiandien visi ūkininkai aktyviai dalyvauja aplinkosaugos priemonių gyvendinime. Mums reikia platesnio požiūrio. Negalime šiems klausimams skirti dėmesio tik tai karst nuo karto. Ne, reikia galvoti kol kas plačiau, reikia galvoti apie platesnius plotus. Ir kai kalbame apie e, aplinkos e, apsaugą, turime suvokti, jog taigi, tam reikia kompleksinių priemonių. Pada kalbam buvo apie cikliškumą, apie varius ciklus. Na, čia reikėtų vengti ideologiškumo, reikėtų e, elgtis praktiškai. Aš nemanau, kad mes turėtume remti baltymų importą. Ir mums reikia, kad mūsų ūkiai galėtų išgyventi ateityje. Ir e, žinome, kad e, pasaulyje vyksta daug negerų dalykų, yra kertami, pavyzdžiui, tropiniai miškai, tam, kad e, galima būtų auginti kultūras ir po to jomis šerti gyvulius, kurių mėsą mes importuojame. Na, problemų yra daug ir maisto išvaistoma iš tikrųjų daug. Panašu, kad mes pamirštame, jog reikia keisti pačią sistemą tam, kad mažiau būtų gaminama ir tuomet mažiau bus išlaistoma. Toliau, aš nemanau, kad galima suskirstyti e, ūkininkus į e, tuos, kurie gerai ūkininkauja, tuos, kurie blogai ūkininkauja. Kalbama apie modernius ūkininkavimo metodus, apie tai, apie tokius metodus, kurie leistų ūkininkams labai tiksliai trešti tik tam tikrą kažkokį plotą, tik tam tikro, e, tikromis trašomis. Gal tai ir būtų naudinga tiek ūkininkams, tiek ir aplinkai. Tai tiek. Dėkuoju, kolegos. Daugiau norinčių pasisakyti nėra ir sutikiu žodį komisijos nariui, komisijos atstovui, daktarui Andrėja Vitorijo. Ir po to suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, daktaras Vitorijo. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad sutikite man žodį ir dėkoju poniai Sarbu už nuomonės projektą. Komisija pateikdama septintąją aplinkosaugos veiksmų programą ketino pirmiausia sudaryti bendrą sistemą, kurios pagrindų galėtume renkti, formuoti politiką. Uh, Mes norime parodyti, kiek įvairio, įvairios politikos lytis yra tarpusavės susijusios ir kaip plėtodami šią savaitę mes galėtume prisidėti prie geresnės aplinkos ir patobulinti, pagerinti mūsų gyventojų gyvenimo kokybę. Žinome, kad ekologiškas ūkis yra susijęs su geresnė sveikata ir su biologinės vairovės saugojimu. Kuo mažiau cheminių medžiagų aplinkoje turėsime, tuo sveikesni būsime. Taip pat siekime nustatyti prioritetus, prioritetinius tikslus, kurių turėtume pasiekti iki 2020 metų, bendradarbiaudami tiek su valstybėmis narimis, tiek su, region, su regionų ir vietos valdžios atstovais ir be abejo su pačiais ūkininkais, nes ūkininkai yra labai svarbus mūsų partneriai aplinkosaugos srityje. Šios programos struktūra yra tokia. Pirmiausia, mes išanalizuojame dabartinę situaciją, remdamiesi Europos aplinkosaugos agentūros pateiktais duomenimis. Po to mes stengiamės išnagrinėti, kokios e, egzistuoja e, spragos šiuo metu. Ir po to pasiūlome veiksmus, kuriuos reikėtų gyveninti iki 2020 metų. Taigi, šioje programoje yra visas dėmesys e, sutiltas į prioritetus, pateiktas ilgas pasiūlymų sąrašas varių iniciatyvų sąrašas. Džiaugiamės, kad jūs e, iškėlėte maisto švaistimo klausimą. Komisijai šis klausimas labai rūpi. Šiuo metu mes rengėme komunikatą šią temą, kurį ketiname netrukus paskelbti. Ir taip pat labai svarbu mūsų galva kalbėti apie tvarų žemės ūkį dirbožėmės ir dirbožėmio kokybę yra dar viena svarbi tema, tai geras dirbožymis yra būtinas tam, kad mes galėtume prisitaikyti prie klimato kaitos, kad galėtume užtikrinti deramą vandens e, kokybę ir kad galėtume e, gerinti ir oro kokybę taip pat. Taigi tai yra labai svarbu. Komentuodamas pakeitimus galiu pasakyti, kad iš esmės galime pritarti beveik visiems pakeitimams. Trečiasis pakeitimas. Būtų geriau, kad būtų kalbama apie dirbožymio organinės medžiagas, o ne dirbožymio uh, derlingumą, nes būtent nuo organinių medžiagų priklauso, kiek, kiek e, mažinama yra tarša. Penktasis pakeitimas. Mes manome, kad inovacijos be abejo yra labai svarbios, ypač siekiant sukurti tvarų žemės ūkį bet manome, jog formuluoti turėtų būti kur kas platesnė ir kad nebūtina kalbėti apie vieną energetinį efektyvumą ir žemės ūkio, maši, apie žemės ūkio mašinų energijos suvartojimą. Toliau. Mes manome, kad tiesiovinė sąveika tarp gamintojų ir vartotojų gali prisidėti prie tvaresnės gamybos. Nors, kaip ir teisingai pasakė kai kurie nariai, tai nėra vienintelė galimybė pasiekti mūsų tikslams. Ir paskutinis dalykas - maisto švaistimas. Pateiktame pakeitime yra nurodytas terminas 2025 metai. Tik būtent kaip šios, e, šio termino turėtume sumažinti maisto švaistimą. O aš siūlyčiau jums atsižvelgti į tuos skaičius, kurie buvo nurodyti 2011 metais, patvirtintame pono Korono pranešime. Ir tenai kalbama apie 2025 metus ir manau, kad šitie metai, o ne 2030 metai turėtų būti pasirinkti. Ir nepritarėme kai kuriems dar pranešėjos pasiūlymams, kadangi mes manome, kad tai gali, šiek tiek apsiribu, apribos mūsų galimybės. Kai kalbame apie subsidijas, reikia labai aiškiai suvokti, kas tai yra, nes subsidijos yra įvairiai interpretuojamos. Pavyzdžiui, jeigu žmogui yra padedama įsigyti automobilį, kuris reikalingas jų auginė veiklai vykdyti, tai gali taip pat būti traktuojama kaip subsidija. Uh, Taigi dėkoju Jums ir nekantrai lauksiu Jūsų balsavimo, kuris vyks kitame komiteto posėdėje, rezultatų. So, la parola ad Ašana Sarbu. Per... Dėkoju. Kolegiai Sarbu suteiksiu žodį apibendrinimui. Dėkoju. Noriu padėkoti visiems kolegoms už jų nuomonės pareiškimą, už jų komentarus. Pritariu, kad mes turim, net turime laikytis neigiamo požiūrio, rengiant šį dokumentą. Yra būtent svarbu tai, kad kolegos teiktų savo pakeitimus ir juos bus galima atsižvelgti. Aš turiu tam tikrų tikslų, turime stengtis nuveikti kuo daugiau. Džiaugiuosi, kad remiate mano nuomonę dėl žemės ūkio ir miškininkystės vaidmens. Be abejo, būtina sumažinti ir maisto švaistimą. Būtent dėl to aš kalbėjau apie tai, kad būtina, kad tiekimo grandinė būtų uh, trumpesnė, kad būtų daugiau maistas gaminamas konkrečiose vietose. Ir šios problemos sprendimas galėtų būti produktyvus, jeigu būtų pasitelkiama labiau smulkus gamintojai. Aš jau tuos visus dalykus šiek tiek minėjau diskusijos pradžioje. Dėkoju visiems ir tikiuosi, kad galėsiu pateikti tokį siūlymą, kuris tiks mums visiems. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Gerbiamai kolegiai. O dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra šeštasis punktas. 2011 metų metinė ataskaita ES finansinių interesų apsauga, kova su sukčiavimu. kalbėsime apie kolegos Vočiachovskį nuomonę, kur kalbama apie kovą su sukčiavimu. Jis parengtas remintis komisijos iniciatyva dėl ES finansinių interesų apsaugos. Biudžeto kontrolės komitetas yra atsakingas iš esmės už šio klausimo nagrinėjimą. Ir Europos komisijos ataskaitoje minima, kad pažeidimų yra sumažėję, kad gerėja rezultatai. Uh, išieškant ES neteisėtai išmokėtas lėšas. 2011 metais tai buvo paminėta visuose sektoriuose. Buvo paminėta apie 1300 pažeidimų. Jos buvo laikomos sukčiavimo operacijomis, tai reiškia 35 procentai sumažėjo tokių sukčiavimo atvejų lyginant 2010 metais. Žodis dabar kolegai, o paskui perėsime prie diskusijų. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E... No więc ja się zająłem jako sprawozdawca wyłącznie tą... tą... Ačiū pirmininkė. Aš kaip pranešėjas pažiūrėjau tik į dalį to pranešimo. Čia kalbama apie netinkamą lėšų panaudojimą žemės ūkio srityje 2011 metais, kaip pasakyta, pagrindinėme pranešime iš bendro pažeidimų skaičiaus, kas yra 2395 pažeidimai, 139 mm, pažeidimai, apie kurios pranešė valstybės narės, yra laikomi sukčiavimo atvejais. Mm, taigi, palyginti su 2010 metais pažeidimų skaičius sumažėjo, tačiau finansinis poveikis išaugo. 2011 metais bendra suma buvo 77 milijonai eurų. Savo dokumente sutelkiau dėmesį į kelias e, svarbias problemas. E, konkrečiai komisija pranešė, kad galbūt informacija, kurią pateikia valstybės manęs, nėra visiškai patikima ir dėl to komisija yra susirūpinusi, nes pra... Pažeidimo, apie kuriuos pranešė valstybės narės skaičius, yra labai nedidelis ir tai gali rodyti, jog uh, realiai galbūt vienose valstybės narėse konkretus atvejis yra klasifikuojamas kaip pažeidimas, o kitoje valstybėje narėje toks pat atvejis gali būti klasifikuojamas jau nebe kaip pažeidimas. Tai valstybės narės turi tobulinti sistemas, pagal kurias praneša apie pažeidimus tam, kad būtų taikoma vienoda ir nustatymo ir klasifikavimo ir pranešimo apie pažeidimus procedūra. Tam, kad būtų galima sumažinti piknaudžiavimą ir pažeidimų skaičių, reikėtų taikyti ne vien tik tai statistinės priemonės ir metodus, bet reikia taip pat pažiūrėti, kokios struktūros yra taikomos, kokia yra bendra struktūra, kokios yra bendros sistemos taikomos pažeidimo atveju. Ir bendrai, aišku, mes išvadas remiame statistiniais duomenimis. Gal aš galėčiau pacituoti lentuvį a, mūsų Lenkų poeto a, eilėraštį, kuris, kuris sako, kad melas būna tri, trijų rūšių. A, įprastinis melas. A, melas, kai norima kam nors nepakenkti, ir statistika. Tai yra trečia, trečia melo rūšis, tai yra statistika. Aš manau, kad komisija turėtų pasižiūrėti į šią situaciją iš kokybinio požiūrio taško, nes kitaip mm, realiai turima informacija neskleidžia galbūt tikros padėties ir tada mes negalime realiai žinoti, kur ta problematika, kur yra tos visos problemos ir statistika tada nėra tokia patikima. Manau, kad tai yra problemos esmi. Tai tie gal būtų apie mano nuomonę. Uh, Visų pirma, kad trūksta garantijų, kad valstybių narių pateikti duomenys tikrai yra patikimi, nes galbūt, kaip aš jau minėjau, yra taikomi skirtingi kriterijai skirtingose valstybėse narėse. Ir kitas dalykas, kad statistinis metodas, statistinė analizė gal yra nepakankama, reikėtų labiau įsigilinti. Ačiū. Bene, grazie, viceprezidente Vačekov. Dėkoju vicepirmininkui, ponui Vacekovskijui. Peter Jar. Ačiū, pirmininkė. Trumpa pastaba. Noriu padėkoti e, visų pirma pranešėjui. Manau, kad jis išryškino problemos esmę. Tikrai pat, kaip pirštų į akį pataikė ir e, visi apibrėžimai teisingai sudėlioti, nes e, iš tikrųjų, jeigu skirtingai yra taikomos e, apibriežti skirtingose valstybėse narėse, tai aišku, kad paskui surinkta statistika nėra to lygi. E, viena valstybė narė apie vieną praneša, kita apie kitą kuo mažiau pranešė apie pažeidimus, tuo mažiau esi pastebimas kontroliuojančiom institucijom, tai galbūt yra tam tikras suinteresuotumas iš valstybių narių, bet tada sistema yra nepatikima ir mums reikia turėti priemonių užsitikrinti, kad realiai um, būtų tiksliai apibriešta, apie ką turi būti pranešama, kad nebūtų taip, kad vieni praneša, kiti nepraneša. ir kai kurios valstybės narės gal nenori praneša apie pažeidimus, nes paskui tai atrodo tarsi jos vienintelis yra tokios kvailos, kad nesusitvarko vien dėl to, kad praneša apie tos pažeidimus, kai tuo tarpu kitos apie tai nutyli ir nesusilaukia tada padidinto dėmesio ar kontrolės. turime ir mes panašų požiūrį. A, kaip ir pranešėjas pacitavo į lėraštį, tai mes irgi kažką tokio panašaus turime, kad gali cituoti tik tai tokią statistiką, kurią pats parašy. Uh, Mary Meginės. Really, Ačiū, ponė Primkė, mane neramina ketvirtasis punktas. Mane neramina tai, kad uh, pranešėjas sako, kad uh, sukčiavimo atvejai, apie kuriuos pranešė kai kurios valstybės narės, kai kuriuose kitose valstybėse narėse nelaikomi sukčiavimu. Tai tikrai labai rimta problema ir aš manau, kad vien dėl tokio, tokios formulutės reikia renkti atskirą pranešimą. Gal jūs galite pateikti konkrečių pavyzdžių? Nes jei tokių pavyzdžių esame, tuomet mums reikia da, kad e, reikalauti, kad mums būtų pateikta daugiau informacijos, kadangi visiškai yra neprimtina tai, kad tas, tai, kas, tai, kad tai, kas vienoje šalyje laikoma sukčiavimu, kitoje laikoma visiškai normaliu dalyku. Dėkoju. Jūs iškelti iš tikrųjų labai svarbų klausimą. Ponas Santos. Kapulas Santos. Ačiū, ponė Pirmke, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Aš manau, kad jisai iškėlė tikrai labai svarbius klausimus, atkreipimus dėmesį svarbius šios problemos aspektus ir dėkuoju ponui Jar, kadangi jis e, visiškai teisingai kalbėjo apie statistiką. Ponas Kitli, pavyzdžiui, yra pasakęs, kad e, statistika tai yra e, mokėjimo tiksliai meluoti menas. Kitaip tariant, Šis dokumentas yra reikalingas mums tam, kad mes pagaliau suvoktume, kodėl mums reikia paprastesnės bendro žemės ūkio politikos. Kuo paprastesnį sistemą turėsime, tuo mažiau sukčiavimo e, atveju bus, tuo mažiau vietos sukčiavimui paliksime. Kaip valstybės narės e, supranta, kas yra sukčiavimas? Būtų labai įdomu išgirsti, ką šiuo klausimu galėtų pasakyti ir pranešėjas, ir komisija. Nes labai keista, kad yra sukčiavimą nustatyti yra takomi skirtingi kriterijai. Labai keista, kad už sukčiavimą ir, bau, ir, ir baudžiama yra skirtingai. Dėkuoju toliau. Pane Makintar, ačiū, pane Pirmka. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Vojcichovskijui mūsų pranešėjai už jo darbą rengiant šį dokumentą. Be abejo, lab, mums labai svarbu yra žinoti apie tai, kokia yra situacija Europos Sąjungoje. Jungtinėje karalystėje mes taip pat sakome, kad egzistuoja melas, bjaurus melas ir statistika. Aš pritariu tam, ką sakė kolegos apie e, statistiką. Krim komitete taip pat reikėtų kalbėti ir apie e, sukčiavimą. Parlamentas, man atrodo, šiam klausimui skiria nepakankamai dėmesio. Bendrai žemės ūkio politikai tenka didžiulė mūsų biudžeto dalis ir todėl labai svarbu būtent šią e, sritį gerai prižiūrėti. Uh, Pritariu kalb... tiem, kas kalbėjo prieš mane ir, ir manau, kad taip pat stebėsnė turėtų būti nuseklesnė ir paprastesnė. O tam, kad tokią sistemą galėtume sukurti, mums reikia, kad ir pati bendro žemės ūkio politika būtų paprastesnė, kad joje taikomos taisyklės būtų labai aiškios. Tik tuomet galėsime aiškiai pri, uh, su, išsiaiškinti, ar jų laikomasi ar ne. Ir tik tuomet galėsime užtikrinti, kad įvairių valstybių narių pateikime statistiniai duomenės būtų nuseklus. Taigi mums reikia dar nemažai padirbėti tam, kad užtikrintume, kad visoje ES duomenys būtų rinkami ir patikimi nusekliau. Dėkuoju kolegiai. Taigi dabar galime sutikti žodį komisijos atstovams. Dvi pavardės yra mano sąraše. Ponas Vanderfelst iš Olafo ir Piteris Bader iš Žemės ūkio generalinio doktorato. Kas iš jūsų pradės? Misione. Prego. Prašau, žodis komisijai. Tano. Taip, taip, pabandykite išsiaiškinti, kuris iš jūsų dabar pradės. Uh, good afternoon. Thank you for. Uh, Labadiena ir dėkuoju Jums už tai, kad sutikėte man žodį. Dėkuoju pranešėjai už jo parengtą dokumentą. Kelios pastabos. Aš esu Beren Defels ir esu atsakingas už uh, žem, statistinio duomenų rinkimą žemės ūkio srityje. Be to, aš esu atsakingas už statistiką. kuri jau čia buvo apibūdinta kaip aukščiausios kokybės melas. Taip, taigi aš esu tas didysis melagis. Dabar komentuodamas tai, kas buvo pasakyta. Mes prašom, kad valstybės narės e, suklasifikuotų pažeidimus. Mes žinome, kad e, yra daromi pažeidimai ir viena iš e, galimų pažeidimų grupių yra įtariamas sukčiavimas tai yra tie atvejai, kai pažeidimas buvo padarytas e, tyčia, siekiant pažeisti galiojančias taisyklės. Ir po to yra įrodyti sukčiavimo atvejai, tai yra tie atvejai, kai teismas patvirtina, jog iš tikrųjų e, buvo sukčiaujama. Taigi mes išskiriam atskiras e, sukčiavimo kategorijas. Tai yra. Da, Įtariami sukčiavimo atvejai, įrodytų sukčiavimo atvejai ir tiesiog pažeidimai. Aš galiu Jums pateikti pavyzdį. Pavyzdžiui, ketvirta, ketvirtam punkte kalbama apie tai, kad sukčiavimas skirtingai gali būti traktuojamas. Ir Ir e, jūs paprašyt, kad aš pateikčiau jums e, pavyzdžius ir paskutiniam mūsų e, komiteto numeris pristatinamas yra 8048 komitetu, tai pagal reglamento numerį buvo kalbama apie tokius sukčiavimo atvejus. Žemės ūkio subsidijavimo procesas yra pagrystas ES teisės aktais ir mes taikome galiojančias taisyklės, visos valstybės narės taiko tos pačius teisės aktus ir pagal tos pačius teisės aktus supraneša mums apie pažeidimus. Kitaip tariant, negali būti taip, kad ta pati veika vienoje šalyje būtų traktuojama kaip teisėto, kitoje būtų E, klasifikuojama kaip pažeidimas. Taigi mums nėra žinoma apie skirtingos sukčiavimo savokos traktavimo atvejus. Jeigu jūs turite tokių pavyzdžių, prašyčiau mums apie juos pranešti. Kartais mes nurodome, jog koks nors sukčiavimo atvejas priskiriame jį prie įtariamo sukčiavimo tuomet, kai tyrimas dar nėra baigtas. Uh, Be to norėčiau pažymėti, jog priedas, kuriame nu- nurodyti yra statistiniai duomenės, yra tik tai nedidelė mūsų darbo dalis. Pranešimą yra pateikiami uh, iki vasario 28 dienos. Tai reiškia, kad valstybės narys turi nedaug laiko šiems pranešimams parengti. Ir po to mes taip pat turime neįtin ne, ne daug laiko tam, kad viską apibendrintume ir parengtume savo ataskaitą. Mes turime kur kas daugiau statistinių duomenų, nei jums yra, pat, nei yra pateikta ataskaitoje. Ir jeigu E, šie duomenys jums yra reikalingi, galim jums juos pateikti. Ir jūs klausite, ar mes e, gilinamės į pateikiamų duomenų detalės, aš galiu jums pasakyti, kad taip. Šie ataskaita neatspindi ne, ne viso mūsų darbo. Be to, norėčiau pasak, paminėti tuos du atvejus, e, kurie yra paminėti pirmajame punkte. Vienas iš tų atvejų, dar vieno iš tų atvejų, dar 2003 metais buvo e, pradėtas e, tyrimas. Ir valstybė narė nenorėjo, kad būtų kišamas į tyrimą ir todėl apie šios du atvejus buvo pranešta tik, e, tik tai dabar, 2011 metais. Ir šių atvejų e, finansinis poveikis iš tikrųjų yra didžiulis. Jūs galite pamatyti išnašoje, kad vienas iš šių atvejų yra susijęs su Prancūzija ir su Niderlandais. Mums žinoma jau yra apie kelis atvejį, apie atvejį labai stambus sukčiavimo atvejį Niderlanduose ir apie jį, jį mes rašysime 2012 metų ataskaitoje. Ir gal kolega norėtų dar ką nors pridurti. Gal jūs norėtumėte ką nors pasakyti apie statistinių duomenų rinkimą žemės ūkio sektoriuje? Dėkuoju. Matau, kad čia yra daugiau kolegų iš žemės ūkio generalinio direktorato. Mes dirbame su nacionalinėmis administracijos struktūromis atsakingomis už pažeidimų ieškojimų. Mes stengiamės užtikrinti, kad būtų galima protingai atsijimti neteisėtai išmokėtas lėšas, kad atliktų nacionalinės institucijos ir mokėjimo institucijos. Iš ieškojimas e, pagalbos yra tas rytis, kur galima sakyti, situacija gerėja. Tačiau matome, kad nacionalinė teisė yra tas dalykas ir, ir teis, teisminės nacionalinės struktūros yra tas dalykas, dėl kurių tas išieškovas gali šiek tiek strikti. 14-20 metais Europos komisija pasiūlė žengti toliau, išaiškinant, kaip turės būti išieškamos neteisingai išmokėtos lėšos, patikėt detalesnį išaiškinimą. Uh, Taisyklė 50 procentų, 50 procentų taip pat keisis. Dabar 50 procentų neišieškotų lėšų yra užkratoma valstybės biudžetams. Mes siekiame, kad 25 procentai e, liktų tik tai nacionaliniam biudžetui kaip papildoma našta tais atvejais, jeigu nepavyktų išieškoti neteisėtai išmokėtų lėšų. Tai taip pat bus paskata nacionalinėms administracijos struktūroms imtis tinkamai e, išieškojimo procedūrų ir jas gyveninti per pakankamai neilgą laiką. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar žodis pranešėjai ir perėsime tokius prie kito tarpo tarkės klausimą. Ačiū. Leiskite padėkoti visiems kolegams už jų pasisakymus, už jų mintis susijusius su nuomonės projektu. Norėčiau atsakyti poniai Maginės dėl ketvirtojo punkto. Faktas yra tas, kad kriterijai gali būti skirtingi. Apibūdinant sukčiavimą. Na čia neturiu pakankamai gilių žinių, tačiau aš savo pareiškimą grindžiau biudžeto kontrolės komiteto dokumente paminėta nuostata. Jis pranešėjas šiame pareiškime sako, kad jam kelia susirūpinimą dėl to, kad Prancūzija, Vokietija, Ispanija ir Junktinė karalystė pranešė apie labai nedidelį sukčiavimo skaičių. Kalbant statistiškai, atrodytų, kad situacija yra nepakankamai aiški, kadangi bendrai kalbant, sukčiavimo atvejai turėtų atitikti proporciškai tam tikrų būdų ūkininkų skaičių ar holdingos, holdingos skaičių ir panašiai. Biudžeto komitetas atsakė šį klausimą. Aš nebandau reikšti čia kokiu nors skundų prieš konkrečias valstybės narės, tačiau galbūt tai galėtų reikšti, kad ne viskas yra gerai ir turėtume šį klausimą tinkamai išsiaiškinti. Tikiuosi, kad diskusija dar vyks ir Europos komisijos atstovai ką tik sakė, kad galbūt mes turėtume skirti šiek tiek daugiau laiko šio klausimo aptarimui. Turėtume detaliai išsiaiškinti, koks buvo sukčiavimas, kaip klasifikuoti klaidas ir sukčiavimo atvejus. Aš turiu šiek tiek patirties iš savo šalies, iš Lenkijos. Ir galiu jūs užtikrinti, kad Lenkijos administracijos struktūros labai atidžiai tyrė to paudžio atvejus. 8 tūkstančiai atvejų buvo e, atrasti, buvo iškelta daugybė bylų. Ne visais atvejais buvo konstatuota sukčiavimo atvejai, bet e, dažnai paaiškėjo tokiu atveju, kad buvo remiamasi netinkamais geodesiniais žemėlapiais ir iš čia kilo daug problemų, nes geodesiniai naujai žemėlapiai netitiko seniau turėtų duomenų. Tai yra tas atvejis, kurį galima būtų klasifikuoti kaip sukčiavimo atvejį. Tačiau irgi galėtume pamanyti kitą vertus, kad tai buvo pernelyg didelio uolumo atvejs, persiekiant sukčiamo atvejus. Atvejis Aš manau, kad reikėtų jums sakytis vienodesnio požiūrio į sukčiavimo atvejus ir jų sprendimą. Jei kažkas sukčiauja, turėdamas kažkokių specifinių tikslų, jie tie žmonės turėtų būti persekiojami teisinė tvarka. Tačiau jeigu netyčia įvyko koks nors pažeidimas dėl to, kad buvo aplinkybės kaip nors susikloščiusios, ar tai iš tikrųjų buvo padaryta klaida, tai tuo metu žmonių persekioti nereikėtų. Ir Manau, kad tai yra tikrai labai svarbus dalykas, turime detaliau jį išnagrinėti, kai turėsime šiek tiek laiko. Ir aš tikiuosi, kad mano nuomonė galės būti savotiškas įvadas šiai būsimai diskusijai ateityje. Skirtumų tarp valstybių narių be abejo gali egzistuoti ir statistiniai duomenys gal nebūtinai atspindi dabartinę situaciją. Dėkoju. Bene, grazie, grazie. Dėkoju už situacijos pristatymą. O dabar pereisime prie septintojo darbo tvarkės klausimo. Degalų kokybės direktyva atsinaujinančių išteklių energijos direktyvos dalynis keitimas, netiesioginis žemės paskirties keitimas. Europos. E, Aplinkos komitetas yra atsakingas iš esmės už šio klausimo nagrinėjimą. Ir čia bus kalbama perima prie biokūro, kuris galėtų padėti sumažinti šiltame efektą turinčių dujų išmetalus. Mes kalbėsime apie antrosius kartos degalus, kalbėsime apie tai, kaip reikėtų pertvarkyti teisinės nuostatas, kad 5 procentai E, biodegalų būtų gaminami iš grūdinių ir kitų kultūrų. Kalbėsime apie energijos sektorių ir kalbėsime apie žemės paskirties keitimą. Prašom, kolegin žodis. Még ma is e, élénken emlékezek arra, e, hogy néhány év... Az Gladfelder. Labai gyvai atsimenu tą faktą, kad prieš keliarius metus ir ypač e, jūsų pirmtakas, Žemės ūkio komiteto mm, pirmininkas Masnil Periš labai rėmė minti, kad reikia teisės aktų dėl biokūro. Tuomet buvo aišku, ir tuometinis pirmininkas e, dažnai pabrėždavo, kad eina kalba ne vien tik tai apie aplinkos apsaugą ir šiltnamą efektą kuriančių dujų išlakų mažinimą, bet eina kalba taip pat ir apie žemės ūkio rinkų stabilumo užtikrinimą. Iš tiesų, šis visas paketas dėl biokūro prieš tą paketą parengiant buvo nutraukta visa eilė priemonių šias rytyje ir buvo realiai baiminamasi, kad bus nutrūkimų tiekime ir baiminusi dėl to ir biokūro gamintojai, kad bus daug problemų šioje srityje. Ir tuomet buvo priimtas sprendimas dėl biokūro gamybos. Tuomet apsirūpinimo energija. Garantijos buvo minimos tai, kad būtina užtikrinti energetinį saugumą, kad ES būtų nepriklausoma energijos tiekimo, kad visą energiją reikėtų pasigaminti ES viduje. Tuomet aš gan skeptiškai tai vertinau ir to, man kilo rimtų abejonių dėl tokių iniciatyvų. Tačiau komisija tikrai labai mm, įspūdingus argumentus pasitelkė, tikrai gerai argumentavo mm, reglamentų pasiūlymus ir galų galia mane įtikino tie argumentai ir aš nusprendžiau, kad reikia paremti tokias priemonės. Visgi dabar man atrodo, kad pati komisija neteko dalies savo įsitikinimo. Uh, šioje srityje. Ir tai, manau, atsispindi ir dabar nesiniai pateiktame pasiūlyme, tai, kad trūksta to įsitikinimo, to ryšto iš komisijos pusės. Ir štai mano šalis, Vengrija, Mano šalia Vengrijoje neseniai, pavyzdžiui, Airių vienas investuotojas norėjo statyti biokūro gamyklą ir buvo gavęs iš komisijos patikinimus, kad teisės aktai nesikeis. Tačiau būtent, e, kadangi pateiktas dabar šis konkretus pasiūlymas, bankai nusprendė neremti būtent to konkretaus projekto ir tas investuotojas prarado labai daug pinigų. 2017 metais dar kartą bus peržiūrima šios rytis politika, taigi yra daug dar neiškumo, netikrumo. Mm, komisijai bus suteikta mm, daugiau įgaliojimų kurti teisės aktus deleguotųjų aktų pavydalu, o tai gali dar labiau susilpninti reglamentą dėl biokūro. Man atrodo, reikia turėti omenyje tai, kad biokūro gamyba ES jau yra davusi tam tikrų rezultatų. Pavyzdžiui, gerokai sumažėjo ES priklausomybė nuo baltyminių produktų importo pašarams. Ir aš manau, kad ir šioje srityje, pavyzdžiui, jeigu čia žemės ūkio pasėliai būtų naudoja, tai, naudojami tai apie 20 tūkstančių hektarų sojos uh, galėtų būti panaudota ir e, tuo met mes galėtumėm užsitikrinti didesnį ES nepriklausomumą baltyminių e, pašarų srityje. Žinoma, reikia nepamiršti technologijų raidos ir e, to, kad technologijos labai smarkiai pasistumėjo į priekį ir tikrai labai daug žadančios yra naujosios technologijos dabar antrosios kartos biokūros srityje. Aš baiminuosi, kad būtent keičiant šį reglamentą sukurta, bus sukurta daugiau mm, teisinio netikrumo, o tai gali labai smarkiai pakengti visiems šiems pasiekimams. Ir kad šis pasiūlymas yra paremtas tam tikrais tokiais mm, spėliojimais, paspekuliavimais toje srityje, pavyzdžiui, kas gali mm, keistis toje srityje, žailok taisyklės, tarkim, tarptautinių mastų diskusijos vykstančios, net ir ES vykstančios diskusijos išryškina tam tikras abejonės šioje srityje, o be to nėra tarptautinių mastų pripažįstamų standartų, kurių pagrindų būtų galima taikyti tokias komerciją ribojančias priemonės. Tai labai nerimauju dėl tokių pasiūlymų. Be to, dėl antros kartos biokūro gamybos galiu pasakyti, kad yra siejama čia daug lūkesčių su tas rytimi, bet bijau, kad jie ne, nepasiteisins tie lūkesčiai. Junktinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija FAO yra paskelbusi tyrimą, kur, pas, kur yra tokios prognozijas daromos tame tyrime, kad jau šiame dešimtmetyje antros kartos biokūras taps realybė. Jeigu mm, tokie tie planai taps realybė, tačiau vis tik tai tarptautinių lygmenių kol kas tik tai viena stambi rimta įmonė dirba tą kryptimį, tai jeigu E, iš tikrųjų e, tie planai taps realybė, tai socialinė kaina bus labai didelė. Reikia nepamiršti, kad antros kartos biokūrų reikėtų taikyti koficient, keturių koficientą ir 10 procentų, tada tikslas nebūtų pasiektas. Žalevinė medžiaga naudojama antros kartos biokūro gamybai iš esmės būtų ta žaliava, kuri šiandien labai lengvai panaudojama. Pavyzdžiui, mėšlas ir bio dujos. Gali ir dabar būti panaudojamos to žaliavos labai paprasta technologija pasinaudojus šildymui, pavyzdžiui. Tai iš energetinio požiūrio taško ar kapitalo gražos požio taško um, tokių žaliavų panaudojimas biokūrų nebūtų toks efektyvus. Arba, pavyzdžiui, žemės ūkio mm, gamybos šalutinės ir medžiagos, tarkim, šiaudai, jie irgi gali būti panaudojami šildymui. Uh, Aš ir pats namuose turiu biokūrų kūrenamą krosnį ir medžio paletės naudojamos šildymui duoda 95 procentų efektyvumą. Jeigu tokios žaliavos būtų naudojamos biokūrui, tai jų efektyvumas energetinių požiūrių būtų vos nedidelė dalis to, ką dabar turime. Tai iš to požiūrio taško tikrai neefektyvu ir kaina labai šauktų, o tą kainą turėtų mokėti vartotojai ar mokesčių mokėtojai. Ir labai svarbu tokius aspektus spręsti. Reikia nepamiršti, kad kai kuriuose Europos regionuose iš energetinio požiūrio taško biomasės trūksta. Pagal atsinaujančio energijos šaltinių direktyvą valstybės narės yra pateikusios savo nacionalinius veiksmų planus. Mm, jų veiksmų planuose yra pasakyta, kad iki 2020 metų 50 procentų atsinaujančios energijos turi būti generuojama iš biomasės. Tačiau ES biomasės kol kas šiuo metu nėra pakankamai. Ir tam, kad pasiektumėm 20 procentų tikslom, turėtumėm biomasės e, gamybą padidinti 50 procentų. Be to, reikia turėti omenyje, kad, iš, kad ta pati žaliava, ta pati medžiaga būtų panaudojama netaip efektyviai, jeigu būtų naudojama antros kartos biokūro gamybai. Tai reiškia, kad tada tas efektyvumas smarkiai sumažėtų ir tada tas terminas dar labiau sutrumpėja. Per dešimt metų, aišku, miško neužauginsi nuo nulio. Tai labai atsargus e, reglamentuodami šį sektorių. Taip tiesa, šiame sektoriuje yra įspūdingų pasiekimų, padaryta per pastarosius kelius metus, tai, tačiau sektoriaus stabilumas yra labai svarbi vertybė, kurią būtina išsaugoti reikia nepamiršti energetinio saugumo, baltymų importo priklausomybė šioje srityje ir nepamiršti mokslinių pagrindų informacijos, kuri, kurią turi būti atsižvelgta formuojant šios ryties strategiją aš, aš turiu omenyje tarptautinių lygių pripažįstamą mokslinę informaciją, biomasė turi būti naudojama efektyviai esu labai ryštingai nusiteikęs pasisakyti už atsinaujančią energiją. Aš esu atsinaujinančios energetikos asociacijos vadovas Vengrijoje ir labai didžiuojosi e, tokiamis užimamomis pareigomis. Vairuoju elektromobilį, e, turiu e, saulės energijos plokščias namuose. Atsiprašau, turiu hybridinį automobilį. Aš manau, kad čia pažanga, kurią, kur būtų galima padaryti, būtų būtent elektros, elektrinio automobilių srityje. Čia, aišku, tai nesusijęs su biokūru, bet vis tiek norėjau tai paminėti. Dėkuoju ponui Glatfeldui, ponas Kalinovskis ir po to ponė Klas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad Europos komisijos patiktų pasiūlymų įgyvendinimas turės neigiamų pasiekmių ne vien bioproduktų gamintojams, bet ir visai maisto produktų gamybos grandiniai. Pirmiausia, ūkininkams. Europos komisija siūlo nustatyti išmetalų išmetimo ribas, tam tikrus slengščius e, žemės ūkija. Tokia praktika yra taikoma e, Pietų Amerikoje, pavyzdžiui, ir jie nelabai gerai ir nepasiteisina. Tokie pasiūlymai paprastai nepagerina dabartinės e, situacijos, neišsprendžia problemų, tik tai sukelia uh, papildomą naštą mūsų ūkininkams. Rapsų lauk, laukų plotas pastaruoju metu sumažėjo ES. Tai parodo, jog vyksta didžiulė konkurencija tarp su sojos gamintojais. Komisija siūlo komisija siūlo padidinti sojos produktų importą, o tai tik tai dar labiau apsunkins dabartinę situaciją. Rapsai dabar yra auginami Europos Sąjungoje, dažnai ten, kur nebegalima auginti cukrinių runkelių. Žinome, jog dabar komisija remia pūdymas. Palaiko pūdymą, o ne kultūrą auginimą. Į biodegalus per trejus metus buvo investuota iki 40 milijardų eurų. Ir pagaliau šios investicijos galėtų atsipirkti. Šis sektorius galėtų padėti mums kurti ir darbo viet, naujas darbo vietas. Akivaizdu, kad ilgainiui šios sektoriaus pelningumas turėtų didėti. Šis pasiūlymas tikrai turės minimalų poveikį priekybai biodegalais. Jis tikrai nepaveiks to, kas vyksta Junktinės Amerikos valstijose. Ir aš manau apskritai, kad šis pasiūlymas yra pateiktas per nelik anksti. Jis nėra reikalingas šiuo metu. Uh, Nes jei mes norime žengti siūlomą kryptimį, mums pirmiausia reikia iš esmės keisti dabartinę sistemą. Dėkoju. Toliau pane Klas. Dėkoju. Äh, Komisija pateikė savo siūlomą orientaciją ir turime labai atidžiai pasižiūrėti, koks yra tas siūlymas, nes akivaizdu, kad žemės ūkio tikslas yra gaminti sveikus maisto produktus ir mes visi tą tai idėją pritarėme, tačiau jau dešimt metų labai entuziastingai kalbame apie tuos energetinio mišinio projektus, sakome, kad galima gaminti energiją pasitelkiant žemės ūkį. Žemės ūkis rytis nuolatos gamino energiją, nes, pavyzdžiui, mūsų kinkomieji gyvuliai ir buvo tie kurie maisto energiją paversdavo transporto energiją. O dabar kalbam apie 10 procentų e, iš augalų gaunamo energijos mišiniui bendrą energijos kiekį. E, žemės ūkį reikia investuoti, buvo tos investicijos padarytos e, labai nemenkos, o dabar lyg bandoma žengti žingsnį atgal. Dabar, kai kalbam apie kūro gamybą, kyla daug klausimų ir vėl prasideda diskusija, ką reikėtų derinti. Tad reikėtų, kad visi prisimtume mums tenkančią atsakomybę, kad galėtume išsiaiškinti, ar reikia gaminti tą kūrą tokiu būdu, kaip siūloma ar ne. Tai, ką mums siūlo Europos komisija, yra nekas kita, kaip biokūro ir sumažinimas, jo gamybos apimčių sumažinimas. E, na štai siūloma tai padaryti labai elegantiškai, siūloma sumažinti 4-5 procentų. Yra sakoma, kad dalis augalų turi būti užauginta laukuose, e, o an, e, kiti 5 procentai turėtų būti perdirbtos atliekos. Ir jeigu viską suskaičiuotume, kas siūloma, tai tuomet galime matyti, kad pasiekiama apie 6,4 procento e, mūsų minėto skaičiaus. O biokūras dabar ir sudaro tokią nedidelę dalį. Turiu siūlymą, kuris ribotų e, biokūro gamybą. Reikėtų labai pagalvoti, ar mes tikrai to norime. Mums taip pat yra siūloma pakeisti žemės paskirtį. Siūloma ir visai lė kitų dalykų. Jeigu norime naudotis atsinaujinančiais energijos ištekliais, turime laikytis tam tikrų principų. Gali atsitikti taip, kad bus nebeaugidamos vaisinės kultūros, jas riziko išstumti biokūras. remiamasi tokiais duomenimis, kurie yra mažų mažiausiai abejotini. Mano supratimu, ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota, ne, tink, ne viskas tinkamai buvo apgalvota. Europos komisija mano, kad užteks paskelbti, kad nuo 2020 metų vyks tam tikri pasikeitimai. Tačiau tai, kas daroma dabar, juk bus tie dalykai, kuriuos ateityje teks atsižvelgti. Turime labai atidžiai pasižiūrėti, kas ir kaip, labai detaliai. Man taip pat trūksta objektivaus požiūrio. Nes jeigu žemės ūkis investuoja į biokūro gamybą, turime turėti omenyje, kad dalis kultūrų bus panaudota kūrui gaminti, tačiau taip pat būtina užtikrinti, kad būtų pagaminama ir kit, užauginama ir kitokių kultūrų, pavyzdžiui, baltymams. Turime išsiaiškinti, ko mums reikia. Ar mums reikia daugiau baltymų gamybos, kad, kurie būtų panaudojami gyvūnų pašarams, ar rinksimės kitą kelią, importuoti tuos baltymus. Dar vienas svarbus klausimas. O kasgi yra atlikos, reikėtų tą aiškiai apibriežti. Bela Galeltfelder sakė, kad atlikos gali būti ir gyvūnų mėšlas, tai gali būti šiaudai, Bet juk šiaudai nėra šiaip savo atliekos, tai yra vertingas dalykas. Juos galima panaudoti įvairiams dalykams, taigi šiaudai nėra atliekos. Turime pagalvoti taip pat ir apie tai, kas būtų efektyviausia šiaudus panaudojant. Ar juos reikėtų deginti ir taip naudoti trešti laukams, pelenus, ar reikėtų imtis kitokių žingsnių. O gal reikėtų šiaudus vertinti daugiau negu pačius grūdus? Be abejo, atliekos pagaminamos greitai, tačiau tai, kas yra atliekos, nebūtinai sugebės pakeisti naftos produktus. Taigi siūlomos priemonės yra pakankamai diskutuotinas. Tebe lieka daug klaustukų dėl komisijos siūlymo. Ir aš tikiuosi, kad Žemės ūkio komitetas e, tinkamai prisims įsipareigojimus susijusius su žemės ūkio gamyba. Mes manome, kad į tvarumą atsižvelgti yra būtina. Būtina taip pat apžvelgti visus elementus susijusius, skaitant ir su gamyba trečiosiuose šalyse. Aš jau girdėjau pagalbos visumosios organizacijas, kalbant apie kai, ką Europą daro su visumoje pagalba. Ir galiausiai pasaulinių lygmenių. Turime įvertinti šitos dalykus. Smulkus ūkininkai Afrikoje ar Latinų Amerikoje neturės galimybių laikyti tų pačių taisyklių, tol kol neturės galimybės gaminti taip pat kaip mes žemės ūkio produkciją. Taigi, yra ties laikas pasižiūrėti, ką reikėtų daryti ir kaip sumažinti e, bio kūro gamybą, galbūt reikėtų pasiekti technologinius kažkokius naujus gebėjimus. Aš asmeniškai manau, kad inovacijos turėtų užimti svarbesnę vietą šio klausimo nagrinėjime. Kaip sakoma, brastoj žirgai nekeičiami, tačiau turime pasižiūrėti, ką galime supaprastinti ir kaip daryti dokumentą suprantamesniu. Pirmininkas, ačiū. Pone Kles. Dėkoju. Mes turėtume taikyti į luk e, standartus biokūro importui. Ar galime tikėtis, kad turėsime pakankamai įtakos ES rinkoje. Latino Amerikos rinkos yra dabar pakankamai sustiprėjusios ir nežinau, ar mes galėsime turėti joms įtakos. Aš tai dėl to abejoju, tačiau įluk um, kriterijai nėra nepajudinamas dalykas, yra mokslininkų, kurie pritarė jiems, tačiau yra ir kitų mokslininkų, ir ne vienas, ir profesorių, kurie sako, kad tie kriterijai netinkami yra dabartiniu laikotarpiu. Tad klausimas būtų toks, ar tie kriterijai yra iš tikrųjų kažkas tokio sustabarėjusio. Kalbėjome apie šiaudus, tačiau reikia pasakyti, kad irgi juk yra taikoma visai eilė reikalavimų šiaudai reikalingi pašarams. Jų taip pat reikia dekoratyvinėms grinai poreikiams. Jie taip pat naudojami kaip izoliavimo medžiaga statybose. Tad naudoti šiaudus vien tik kūrui būtų neteisinga, nes reikia neužmiršti, kad tai yra taip pat ir dalykas būtinai reikalingas, pavyzdžiui, keulių auginimui. Būtina iš karto pasakyti, kad yra būtina žinoti, kiek šiaudų gali prireikti vienai, pavyzdžiui, keuliai auginamai fermoje. Visa tai yra susiję su daugybė reikalavimų. Su visų sektorių atstovais kalbėtis yra be abejo reikalinga. Tai yra geras dalykas. Tačiau man atrodo, kad patekome vėlgi į kažkokį užburtą ratą, nes keliama per nelik daug reikalavimų. Kalbama, kad žemės ūkis turėtų išspręsti visas problemas, o kaip su maisto sauga. Čia juk yra visai kas kita. Atsiras tokių žmonių be abejo, kurie investuos, o dabar trumpojų laikotarpių bandoma pakeisti egzistuojančias nuostatas, taisyklės labai reikšmingai. Tad klausimas būtų toks, ar tai yra suderinama su ES politika, kuri be kita ko turėtų būti tvari. Kai dėl rapsų, jau buvo minėti šiandien ne kartą. Rapsai taip pat yra reikalingi ir bio kūro gamybai, jie reikalingi e, maistui, pašarams, nes rapsai padeda suteikti reikiamą baltymų kiekį gyvūnams. Tai nėra. Tai negalim sakyti, kad įlūk kriterijai bus e, problemos sprendimo raktas. Ne, manyčiau, kur reikalingos bendros europinės taisyklės. Jeigu įlūk kriterijų dėka išauks kaina, be abejo, kils e, grandininė reakcija, kurią bus sunku numatyti. Ir bus iš tikrųjų sunku užtikrinti didesnį skaidrumą. Kai tas priemonės teks paaiškinti ES piliečiams. Kolegė Rieslinger, paskui kolegė Kostinger, prašau. Ähm, ich höre ja viel, was sozusagen auch in den Argumentationspapieren steht des Verbandes Äh, der Ölpflanzenanbauer eins zu eins teilen. Aisling. Äh, daug äh, iš to, kas čia pasakyta, aš atpažįstu iš lobistų grupės dokumento poziciją. Ta, jeigu realiai vertintumėm, tik 5 procentai gali būti taikomi ir toliau nenueisi. Vokietijoje visos partijos palaiko mintį, kad būtina užtikrinti, jog atsinaujančio energijos šaltinių srityje reikia naudoti tik tai tokias žalvas, kurias galima paskui iš naujo užauginti. Uh, mes sutarėme dėl 18 procentų. Ir dabar dėl rapsų reikia irgi žiūrėti realistiškai, reikia taikyti pasėlių rotacijos principą. Ir mane domintų komisijos nuomonė. Man atrodo, komisija turės sakyti ne 10 procentų atsinaujančių energijos šaltinių, o 10 procentų sutaupimo. Uh, O vat tokį tikslą galėtume, manau, mes daugumą paremti. Ir kolegos, kurie prieš mane kalbėjo, pasitelkė baltymų argumentą. Aš manau, gerai yra šį klausimą kelti, tačiau ar tikrai alienės kultūros dabar staiga turi būti paskeltos baltyminėmis kultūromis? Rapsai yra alienė kultūra. jeigu pasėlių rotacijų ar pasėlių įvairovės užtikrinimo kontekste turite 30, daugiau kaip 30 procentų rapsų, tai jums kils problemų. Antros kartos biokūras dabar komisijos yra labai propaguojamas, bet aš nemanau, kad tikrai tai realu. Negalime naudoti um, medžio atliekų ar, ar šiaudų uh, žaliavos biokūrui. Vokietijoje yra dvi gamyklos, kur jau buvo bandoma pritaikyti tokią technologiją, bet nepavyko. Tai nemanau, kad reikėtų ir toliau eiti tą kryptimį. Reikia galvoti kit, apie kitus variantus. Ir rapsas, manau, turi būti naudojamas tik tai aliejaus gamybai. Toliau buvo kalbama apie mokesnės lengvatas, pavyzdžiui, aliejaus gamybai, bet ne visose valstybėse tai pasiteisino. Aš manau, reikia daugiau kalbėti apie efektyvų išteklių panaudojimą. Turėtumėm kuo taupiau naudoti turimus išteklius. Pažiūrėkime, kaip, tarkim, su. A, kaip elgiamės su atliekančiomis medžiagomis. Reikia pripažinti, kad mm, dėl to, kad reikia užtikrinti pasėlių rotaciją, užtikrinti atitinkamas proporcijas pasėlių, žemės naudojimo paskirti, yra problema dėl tokių mm, pasėlių. Ir nemanau, kad pavyzdžiui, pasėlių, kad, kad rapsų auginimas pas mus tikrai prilygtų, pavyzdžiui, cukrinių pa, e, įvairių kultūrų auginimui Pietų Amerikoje. Tai mm, vis tik tai aš nemanau, kad gerai yra minėti ILUK veiksnį, tai yra būtent um, netiesioginio žemės paskirties keitimo uh, principą man atrodo, nereikėtų visiškai gal atsisakyti to, to principo, bet reikėtų vis tik tai žiūrėti, kaip jį panaudoti tinkamai. Kostinger. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju ponui Glatfelderiui už išsamų pranešimą šio klausimo. Ir norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė kolega Hoslink. Austrijoje labai intensyviai yra dirbama kad nebūtų genetiškai modifikuotų kultūrų. Problema, kad genetiškai modifikuoti augalai apeina visą ratą ir sugrįžta paskui pašarų grandinę. Buvo praeitais metais, pavyzdžiui, atliktas tyrimas, kaip užsitikrinti ES nepriklausomumą baltyminių kultūrų srityje, kad nereikėtų jų importuoti. Um, aišku, labai svarbu galvoti apie investicijas ir investicijų apsaugą. Austrijoje labai didelės pastangos yra dedamos, kad būtų užtikrintos investicijos į bioenergetikos sektorių tai mes jau ir taip esame pralenkia jau tą 5 procentų ribą. Bet problema yra tai, kad trūksta prognozuojamumo ir dėl to labai baiminamasi rinkos iškraipimo. Mums reikia tokių formuluočių, kurios būtų neutralios technologijų požiūrių. Manau, dar galime patobulinti tekstą. Ir dabar dėl ilok veiksnio, tai yra netiesioginė žemės uh, paskirties keitimo veiksnio. Čia mm, problema yra tai, kad empiriškai labai sunku patikrinti tai ir dėl kiekvieno sprendimo panašu iškyla vis kitokių problemų. Krista Klas apie tai labai teisingai kalbėjo. Ji pasakė, kad gali būti taip, kad galutinė galų galę sukursime tik tai dar daugiau problemų, problemų, kurių buvo galima išvengti. Ir kalbant apie tai, kaip žemės naudojimo paskirties pakeitimas galėtų būti siejamas su kitais veiksniais yra labai svarbu. Aš su klimato kaita reikia galvoti apie tuos naujosius standartus, kurie realiai iškasiniam kūrui suteikia konkurencinio pranašumo. Aš e, sutikčiau su Hosler, kad reikia didesnio efektyvumo. Tai yra e, prioritetas. Būtent nu, energijos naudojimo efektyvumas yra labai svarbus, bet lygiai taip pat reikia dirbti ir kitais frontais. Ir nereikėtų pasiduoti NVO spaudimui šioje srityje. Uh, ir nereikėtų atsisakyti savo principinių pozicijų. Peter Jar. Dėkoju. Turėtume nepamiršti, kad tada, kai nusprendėme gaminti biokūrą, mes aktyviai pasisakėme už šią gamybą, nes Ir tuomet nepagalvojo, kad tai gali destabilizuoti maisto produktų kainas. Ne viskas buvo klaida, kas buvo nuveikta šioje srityje, biokūros srityje. Sumažėjo tiesioginės išmokos, viso tai nėra blogai. Tačiau dabar jau žinome, kad yra labai svarbu apskaičiuoti reikiamą gamybos kiekį, jeigu bus naujamas naujos technologijos. Investicijos. Čia vėlgi reikia elgtis atsargiai. Nes yra buvę taip, kad antrosios kartos energijos privalumai buvo pernelyg aukštai vertinami, kalbant apie elektros energija, turime pasakyti, kad tas antros kuro, kartos kūro naudojimas buvo tikras fiasko. Manyčiau, kad iš tikrųjų šiaudai, pavyzdžiui, yra ne, neatliekos. Galbūt reikėtų šiaudus panaudoti kitoms reikmėms. jeigu iš žemės ūkio gamybos bus pašalinti šiaudai, tai irgi turės pasiekmių, kurias dabar gal ir sunku apskaičiuoti kai dėl tų įluk faktorių, dėl taršos atsirandančios dėl netiesioginės žemės paskirties keitimo, irgi turime diskutuoti, tartis ir turime išvengti, vėlgi, kad nebūtų pernelyg daug vertės suteikta atliekų naudojimui. Nes pradėjus naudoti atlikas irgi pasiekmių gali būti sunkiai prognozuojamų. Pirmiausia, privalu apibrėžti, ką laikysime atliekomis. Ir čia gali atsirasti tam tikrų privalumų, bet svarbu neužmiršti ir pasaulinių rinkų padėties. Turime aiškiai apibriežti, kas yra atlikos, o kas dėja nėra atlikos. Jeigu politiškai kalbant norime pasiekti tikslų, turime būti tikrai dėl savo investicijų. Jeigu investuojame, yra būtina, kad tos investicijos būtų naudingos ir nebūtina paskui galiausiai visko, kas buvo padaryta, nuneikti. Ačiū. Grazie, kolegi. Ora io darei la parola. Pirmininkas, ačiū kolegos. Dabar žodis Europos komisijos atstovui, ponui Evanstin iš energetikos generalinio direktorato, o paskui suteiksiu žodį pranešėjui. Prašau. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir e, labai diena visiems. Aš manau, kad e, šios diskusijos yra akivaizdu, jog e, mes kalbame apie labai sudėtingą klausimą. Vieną dalyką norėčiau iš karto pasakyti. Komisija ir toliau yra įsitikinusi, kad e, tvarus biodegalai gali padėti mums mažinti dešiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir gali padėti mums kurti tvarų transporto ir tvarias darbo vietas. Biodegalai būna įvairios kokybės ir todėl būtina apie tai nepamiršti, kai mes apie juos kalbame. Taigi, kas pasikeitė pastaruoju metu? Jau keli nariai šiandien kalbėjo apie tai, kad komisija pakeitė savo požiūrį į biodegalus. Taip yra dėl to, kad komisijai šiandien yra žinoma apie biodegalus kur kas daugiau nei buvo žinoma 2008 ir 2009 metais, tai tuomet, kai buvo deramasi dėl šios direktyvos. Mes dabar žinome apie tai, jog netiesioginė žemės keitimo, netiesioginė žemės keitimo padariniai gali būti gan svarbus ir kad jie pirmiausia yra susiję su pirmosios kartos biodegalais, kurie buvo gaminami daugiausia iš maistinių kultūrų. Mes norime spręsti išaiškėjusias problemas, nes jeigu jų nespręsime, tuomet biodegalai nebus tas kūras, kurį ateityje norės naudoti Europos piliečių, o tai bus tikrai mums visiems nenaudinga. Europos komisija mano, jog mūsų pasiūlymas yra tinkamas atsakas į nūtinos e, uždavinius iššūkius, mes taip pat stengiamės nusiųsti, norime nusiųsti tinkamą signalą tiek ūkininkams, tiek e, mokslininkams, pasakydami, jog biodegalai, apie kuriuos kalbame šiandien, bus visiškai kitokie nei e, biodegalai, kurių mums reikės ateityje. Ateityje e, biodegalai turi būti gaminami iš žaliavų, uh, kurios, kurias naudojant didinama žemės paklausa. Mūsų parengtas pasiūlymas buvo rengiamas ilgą laiką ir tai dar kartą parodo, jog šis, ši, šis klausimas yra labai sudėtingas. Esame įsitikinę, jog šiame pasiūlyme yra gerai surasta tinkama pusiausvėra tarp įvairių interesų susijusių su biodegalų gamyba. Keli Europos parlamento nariai šiandien jau minėjo tai, kad netiesioginės žemės paskirties keitimą negalima įregistruoti. Jį galima tik tai nuspėti, naudojant tam tikrus ekonominius modelius. Ir daug kas priklauso nuo uh, naudojamų mokslinių modelių šioje srityje ir mes esame įsitikinę, jog mūsų parinktos prognozijas yra pagrystos pažangiausia informacija, pažangiausiamis žiniomis. Norėčiau paaiškinti, kokia yra šio pasiūlymo esmė. Taigi pirmiausia, mes norime mažinti tas skatinamasias priemonės, kurios buvo pirmiausia skirtos pirmosios kartos biodegalams e, e, skatinti norime apriboti pirmosios kartos biodegalų naudojimą, ypač siekiant tą minėtą į 10 procentų planinį tikslą. Toliau mes pradedame kalbėti apie pažangiuosius biodegalus, Ir be abejo, mes galime dar gilintis į tai, kas yra tie pažangieji biodegalai. Komisija, rengdama šį pasiūlymą, rėmėsi gamintojų teigiamais apibrėžimais apie tai, kas yra atlikos, kas nėra atlikos, kas yra biomasė ir taip toliau. Mes iš esmės rėmėmės jau turimomis žiniomis. Šiandien jau buvo kalbėta apie tai, kad ūkininkai, biodegalų gamintojai remiasi tą politiką, kuri buvo patvirtinta ES lygmenių visai neseniai. Re, ūkininkai ir biotiklų gamintojai investavo į e, šį sektorių ir mes privalome šias investicijas apsaugoti. Tačiau kartu mes norime labai aiškiai pasakyti, kad e, pirmosios kartos biodegalai turė, neturėtų viršyti, viršyti 5 procentų rodiklį. Tačiau tai nereiškia, kad mes neturime didinti biodegalų dalį e, bendra, bendrame, bendra, bendrame energijos suvartojime. Buvo mėtė įvairūs faktoriai. biodegalų gamybos skatinimo veiksniai ir mes, tie veiksniai, apie kuriuos mes kalbame, yra pagristi moksliniais žiniomis. Mes manome, kad šioje srityje taip pat reikia da, daugiau skaitomybės, daugiau skaidrumo ir mūsų pasiūlymas tai atspindi. Nes mes norime iš tikrųjų išsiaiškinti, kiek biodegalai gali padėti mums mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Uh, Tai tiek apie mūsų pasiūlymą. Mes e, noriu bendradarbiausime su jūsų komitetu ir su kitais komitetais e, Europos parlamente. Pabandysime atsakyti visus jūsų klausimus. Žinome, kad ši tema yra labai sudėtinga, daug ką tenka derinti. Tenka ieškoti tinkamos pusiausvėros tarp įvairių e, šio pasiūlymo aspektų ir mes manome, kad mūsų pasiūlymas iš esmės yra gerai subalansuotas ir mes esame pasirengę dirbti ir bendradarbiauti. Ir tiek su jūsų komitetu, kaip minėjau, su kitais komitetais. Dėkoju ir dabar paskutinės e, e, baigiamasis žodis mūsų pranešėjai panui Glatfeldui. Dėkuoju, panė pirmininkė, labai trumpai. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas e, dalyvavo šioje diskusijoje. Dėkuoju Jums už Jūsų mintis ir už Jūsų atvirumą. Man pasirodo, kad Jūs kalbėjote nuoširdžiai. Aš pasisengsiu atsižvelgti į jūsų užsakytas pastabas. Ir atitinkamai pakoreguosiu rengiamą dokumentą ir kiek įmanoma stengsiuosi taip pat palaikyti ryšį su jumis. Niekas šiandien ne, niekas šiandien neteigia, jog siūlomas uh, dėl netiesioginės žemės paskirties keitimo susidarančių tar, e, taršalų veiksnio apibrėžimo. Visi žinome, kad jį apibrėžti yra labai sunku. Ir jie ir toliau bus re, remiamasi šiuo principu, tuomet diskusijos nenutils ir toliau vyks vairiais ligmenimis. Ir mes patys turėsime pripažinti, jog mes remiamės nepatikim, nepatikimais šaltiniais, nepatikimomis žiniomis. Ir todėl mūsų siūlomos priemonės tai tikrai bus abejotinios kokybės. Aš manau, kad tai yra netinkamas scenarius. tikrai reikėtų vengti tokio požiūrio. Na dabar komentuodamas uh, uh, rapsus ir kitas lyjini, kitus lyjinius augalus. Tai nėra baltyminiai augalai. Tačiau šiuose augaluose yra nemažai baltymų. Iš esmės galime pasakyti, kad net ir kviečiuose taip pat 23-24 procentai e, e, kviečių yra baltymai, jeigu mes pašalinsime visą, e, visas kitas medžiagas. Į tai yra atsižvelgiama, kai yra nustatoma, kokios kokybės yra kvietiniai miltai. Energetinis e, saugumas, na gal e, ir nedrėtų šį klausimą kelti šiame komitete, tačiau tai vis tiek yra svarbi tema. Nepamirškime, jog Europoje mes turime per nelik daug e, benzino ir nepakankamai dizelino. Ir todėl būtų visiškai racionalu mums didinti, planingai didinti biodegalų, biodizelino gamybą. Tai padėtų mums įspręsti, ištaisyti kai kurias silpnasias mūsų ūkio vietas, kurios šiuo metu egzistuoja. Dėkuoju komisijai už jos darbą šiuo klausimu. Žinome, jog kiekvieną kartą, kai yra priimamas sprendimas, jį privalau peržiūrėti po kažkiek tai laiko. Ir šį dokumentą reikės peržiūrėti po 2020 metų. Nes žinome, kad planiniai rodikliai yra nustatyti būtent iki 2010 metų. Taigi peržiūros, kitas peržiūros terminas turėtų būti 2020 metai. Yra dar vienas dalykas. Komisija teigia, jog šis pasiūlymas yra gerai subalansuotas ir kad jis tengiasi atsižvelgti į visus šio klausimo aspektus. Tačiau prieš šešerius ir septynerius metus komisija sakė tą patį. Tuomet jie teigė, jog Jie atsižvelgia visus nuogastavimus užsakytus dėl CO2 išmetimų ir dėl poveikio maisto, biodeglų poveikio maisto gamybai. Tuomet komisija bandė mus nuraminti ir panašu, kad šiandien jį remiasi tais pačiais argumentais ir kartoja tuos pačius žodžius. Lygiai taip pat aistringai, kaip ji tai darė ir prieš 6-7 metus. Aš tikiuosi, kad e, bus užtikrintas stabilumas. Investuotojams reikia stabilumo. Negalime tikėtis, kad investuotojai patikės mumis ir kad investuos antrosios kartos biodegalus, jeigu jie pamatys, kad mes, kaip mes elgimės su, pirm, su investicijomis į pirmosios kartos biodegalus. Ačiū kolegos. Manau, dabar galime baigti diskusiją šio klausimu, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti ir tada perėtame prie paskutinio šios dienos darbo atverkės punkto, tai yra komisijos pranešimas apie citrusinių vaisių importą iš Kinijos. Mėly kolegos, kovo 22 dieną Europos teisingumo teismas panaikino e, sprendimą dėl galutinių antidempingo uh, Um, muitų taikymo citrusiniams vaisiams, konkrečiai mandarinams importuojamiems iš Kinijos liaudės Respublikos. Komisija ketino paskelbti reglamentą gyvendinantį e, šį teismo sprendimą iki vasario ar kovo pabaigos. Ir tada Mm, iškilo klausimas dėl tokių muitų surinkimo atgalinė tvarka. E, uždaviau klausimą priekybos generaliniam direktoratui ir Lančia Šersa turėtų būti iš komisijos dabar. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu atsakyti jūsų klausimus bet visų pirma turėčiau, manau, šiek tiek paaiškinti tuos dalykus. Klausimai dėl mandarinų, ką mes dar vadiname atsasumais, Mm, tos priemonės buvo pritaikytos 2008 metų gruodžio 31 dieną, kad suprastumėm visą esmę, kad viskas būtų aišku šio klausimu. Norėčiau pateikti visų įvykių chronologiją šioje, šiuo klausimu. Buvo mm, teismo sprendimai 2 2008 metų tarybos reglamentą panaikinantis mm, visų pirma 2011 metų vasario 17 dienos teismo sprendimas anuliavo e, tarybos sprendimą dėl citrusinių vaisių importo iš Didžianai ir Hubei, dviejų Kinijos regionų, dėl to, kad buvo pažeistos teisės ir 2012 kovo 22 diena tas pats reglamentas vėlgi buvo paskelbtas Europos teisingumo teismo negaliojantis jau visas, kadangi teismas pareiškė, kad komisija nesėmė visų priemonių, kad uh, paimtų analogišką valstybę ir nustatytų um, tinkamą vertę. Galiu Jūs pas, informuoti, kad komisija gyvendama teismo sprendimus visų pirma aiškinasi, ar būtų galima ištaisyti tuos trūkumus, kuriuos teismas nustatė. Tam atliekamas pakankamai sudėtingas, kompleksiškas tyrimas, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybės. Be to, toks tyrimas turi užtikrinti, kad būtų visiškas skaidrumas skaidrumas visų šalių atžvilgių, mm, turi būti gynybos teisės visos garantuotos. Trumpai sakant, mm, tokie tyrimai dėl trūkumų ištaisimo labai panašus yra į įprastinius antidempingo tyrimus, kurie užtrunka apie 15 mėnesių. Šie du tyrimai, kurio tikslas buvo e, ištaisyti mm, tas, tą problematiką teismo nustatytą, turėjo būti atlikti e, nuo 2011 iki 2012 e, Birželio komisija norėjo pradėti 2011 gruodžio 3 dieną pirmą tyrimą ir antrą tyrimą mm, 2012 e, birželio 19 dieną. Paprastai priemonės atliekant tokį tyrimą negalioja. Tai reiškia, kad importas gali būti vykdomas be antidempingo mokesčio mokėjimo. Tačiau uh, Mm, tuo metu atitinkamas sektorius mm, pateikia įrodymų, kad tokių priemonių pakartotinis įvedimas galėtų um, pa, sudaryti neigiamą poveikio, nes importas buvo labai didelis, tai komisija 2012 metais e, priėmė sprendimą, kad dėl to importo mm, turi būti re, registruojama uh, apimtis ir rinkliavos turi būti taikomas atbulinė tvarka už tris mėnesius, jeigu būtų būtų įvykdo, įvykdytos tam tikros esminės sąlygos. Šie du tyrimai buvo atlikti lygiai grečiai, jų išvados buvo pateiktos visoms suinteresuotoms šalims 2012 gruodį. Reikia pažymėti, kad e, tikrai klausimas buvo labai sudėtingas ir buvo visiškai laikomasi visų procedūrinių taisyklių, kurios galioja antidempingo atvejais ir visos teisinės priemonės e, tikrai buvo panaudotos. E, Mm, iš tikrųjų, atitinkamos šalis pateikė ir rašytinius pareiškimus, pareikalavo ir klausimus komisijos tarnybose, taip pat reikalavo, kad būtų ir atitinkama priežiūra užtikrinta ir aišku, tam reikėjo pakankamai ilgo laiko, tačiau tokie žingsniai buvo būtini, norint užtikrinti, kad procedūros būtų visos mm, e, tinkamai gyvenintos. Mm, pasitarusi su valstybėmis narėmis komisija 2013 sausio 28 diena pateikė reglamento pasiūlymą dėl tų muitų taip pat pasiremiant ir tuo, kas buvo iš pradžių nustatyta. Šis dokumentas buvo patvirtintas ir paskeltas tarybos vasario 22 dieną. Taigi nuo šiuo metu vasario 22 e, dienos priemonės yra taikomos. Dabar dėl konkretaus klausimo, dėl taikymo atbulinė tvarka, šis klausimas bus komisijos atidžiai išanalizuotas, tuomet, kai bus turima visa statistika dėl e, mandarino importo skardinėse. Tam gali prireikti dar, ke, dar, dar kelių savaičių nuo to, kai taryba paskelbė šį reglamentą, kuris iš naujo pritaikė tas priemonės dalykas. Ir tada, kai jau turėsime statistiką, pateiksime atitinkamas išvadas ir suinteresuotom šalims, ir valstybėms narėms pagal antidempingo komiteto darbą. Vėlgi sprendimą priims komisija šio klausimu ir atitinkamai bus pasiūlymas pateiktas tarybai. Dabar dėl Mm, reglamento, kuris nustatė tas priemonės galimos peržiūros, reikia turėti omenyje, kad tos priemonės nustos galioti šių metų pabaigoje, tai 2013 metų pabaigoje, nebent um, būtų pateiktas ES atitinkamos sektoriaus prašymas peržiūrėti, ar nereikia atnaujinti tų muitų. Ir tai turi būti padaryta bent šešiems mėnesiams likus iki tokių priemonių galiojimo pabaigos. Tai reiškia iki 2013 metų birželio pabaigos. Taip pat turėčiau paminėti, kad šis teisės aktas numato galimybę paprašyti tyrimo uh, ar reikia keisti taikomų priemonių lygį, jeigu yra įrodymų, kad muitų lygis nebėra mm, tinkamas, kadangi pasikeitė importo e, apimtis. Tokį prašymą gali pateikti ES sektorius, bet lygiai taip pat tą gali padaryti ir eksportuotojai arba importuotojai. Aišku, abiejų scenarių atveju um, kol kas dar būtų sunku pas, pasakyti, ar bus prašoma peržiūrėti, ar reikia toliau pratesti priemonių galiojimą ir ar reikia pakeisti šių priemonių lygį. Tai aš tikiuosi, pirmininkė, kad išaiškinau situaciją. Ačiū. Dėkoju komisijos atstovui. Suteiksime žodį kolegiams. Pone Garsija Perės, ačiū, pone pirmininkė. Dėkoju už komisijos paaiškinimus. Reglamentas buvo paskelbtas neseniai dėl antidempingų priemonių, dėl iš Kinijos įvežamų citrusinių vaisių, mandarinų konkrečiai. Ačiū, kad paskelbėte šios faktus, tačiau problema ta, kad Luksemburgo teismas panaikino antidempingo nuostatą iki vasario 22 dienos ir susidūrėme su judinė tuštuma. Sausio vasario mėnesiais importuotojai pasinaudojo šią spragą ir masiškai buvo importuojami konservų, konservai mandarinų iš Kinijos. Jų dabar privežta tiek, kad 2013 metais jų ES rinkoje tikrai pakaks. Ir tos priemonės bus e, nieko vertos ir žala žaliavų gamintojams irgi bus padaryta netitaisoma. Importas turėtų vykti. Šiuo atveju importui turėtų būti pritaikomos taisyklės atgalinė tvarka. Tai būtų galima apginti sektorių kuris kenčia nuo dempingo, tai būtų visiškai pagristas dalykas. Būtent dėl to mes manome, kad tai būtų reikalinga. Tai, kad pataisa buvo paskelbta, rodo, kad situacija yra puikiai suvokiama, bet dabar reikia žengti antrą žingsnį, o būtent pritaikyti galiojančias taisyklės atgalinę tvarką. Reikėtų kad komisija veiktų kuo uoliau, kuo greičiau šį klausimą išspręstų. Ir jau sakiau, kad veikti reikia kuo greičiau. Nesakiau, kad šis sektorius yra ypač svarbus, kuriant darbo vietas ir priemonės, e, apimančios sektorių po 2013 metų, yra ypatingai svarbios, jeigu norime išlaikyti gamybą regionuose, kuriuos mes jau minėjome. Tikiuosi, kad bus galima pradėti darbą, renkti naujam reglamentui, kad jį turėtume 2014. Dėkuoju. Sí, pues muchas gracias. Como soy la segundona, no. Pone Herbrans Garcia. Dėkuoju. Na, nekartosiu tų argumentų, kuriuos išdėstė kolegė. Džiaugiuosi tuo, kad Europos komisija ėmėsi veiksmų po to, kai buvo užduotas klausimas dėl importuojamų mandarinų. Klausimas iš tikrųjų labai rimtas. Ispanijos e, mandarinų augintojams iš tikrųjų labai daug problemų dėl to iškilo. Jeigu nebus veikiama greitai, gali atsitikti taip, kad bus pastatyta ant kortos iš tiesų Ispanijos šeimų ateitis, kurios augina šią kultūrą. Nes importas iš Kinijos praėjusių metų sausėjo kovo mėnesiais buvo masinis, nes buvo importuotas metinis kiekis mandarinų. Mandarinų ir jeigu komisija neveiks labai ryštingai ir greitai, vėl situacija tokia pati gali pasikartoti. Mes bijome, kad nepasikartotų tas pats. Turime veikti efektyviau ir operatyviau, kad galėtume apginti ispanų gamintojų šiuo atveju. Na ir galiausiai matome, kad vyksta nesažininga prekyba importuojant mandarinus iš Kinijos. Ir norėčiau pakartoti tai, ką sakė kolegė Evans Garcia. Būtina, kad būtų užkirstas kelias nelegaliam importui, nes Ispanijos, dėl to gali išnykti Ispanijos e, ištisi gamintojai, kooperatyvai, daugelis jų patyrė didžiulę žalą. Perdirbimo sektorius taip pat paskyrė didžiulį e, sukretimą. Transporto sektorius netiesiogiai taip pat. Jeigu iki metų pabaigos šio klausimo išspręsti nepavyks, tai reikės priimti specialų sprendimą šiai situacijai sureguliuoti. Ar manote, kad nuo gruodžio mėnesio Kinija pakeis savo poziciją, tuo tarpu, kai iki šiol nėra niekada pakeitusi savo laikysenos? Nemanau, kad taip įvyktų. Reikėtų, kad būtų atliktas naujas tyrimas, to, to turėtų imtis Europos komisija. Europos gamintojai savo prašymą pateikė, o dabar e, veikti turi Europos komisija. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Jei norite kalbėti dar kartą, tai dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui pirmiausia. Prašom. Si, Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad Europos komisija gali patvirtinti, kad pasižymėjo tas visas pastabas, kurios buvo čia išsakytos kad dėl tų priemonių ateities iš tikrųjų Ispanijos pramonė turi galimybę kreiptis dėl to, kad priemonės būtų pratestos. Būtina pateikti ad hoc prašymą iki birželio mėnesio. Jeigu tas prašymas bus pateiktas, tuomet bus gautas tas prašymas, jeigu bus pagristas, bus galima pradėti tyrimą ir tyrimo laikotarpiu priemonės bus išlaikytos tokios, kaip jos galioja dabar, o paskui po tyrimo bus priimtas sprendimas, ar tas priemonės palikti galioti, ar jas nutraukti. Na, šiaip ar taip mes jūsų pastabas pasižymėjome, įvertinome ir manau, kad tema yra visiškai aiški, mes dėl to viską esame išsiaiškinti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bene, grazie, tu. Pirmininkas. Ačiū, gerbiami kolegos. susitiksime kovo 18-19 dienomis, 18 dienos popietę ir 19 ryte. Posėdis baigtas, visiems ačiū.